Euh, mesdames, messieurs, chers collègues. Ponios ir ponai, kolegos, turime tęsti darbą, tęsti seminarą e, skirtą laisvam piliečių judėjimui Europos Sąjungoje. Noriu pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų atvykusių čia. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti popietinę sesiją skirtą šeimos ir paveldimo teisėjai su Kurtu Lechneriu ir Aleksandra Tain. Taigi žodis Kurtui Lechneriui, kuris yra buvęs Teisės reikalų komiteto narys. Ähm, Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi vėl apsilankęs per Europos parlamente. Jau 11 mėnesių nebuvau Briuselėje. Aš buvau pranešėjas rengiant paveldėjimo reglamentą, buvau tiek nuvargęs nuo savo darbo, kad teko atsisakyti net mandato, nes buvau tikrai, pradėjau bodėtis tuo darbu, tačiau iš principo darbas buvo, aišku, labai labai įdomus ir jo rezultatas buvo neblogas. Tada konsultacijų laikotarpis tikrai buvo intensyvus. Komisijos pasiūlymas jau pats savaime buvo neblogas, bet konsultacijos padėjo tą rezultatą dar labiau patobulinti. Žinoma, galima įžiūrėti tame dokumente taip pat vieną kitą trūkumą, bet iš esmės jis nėra labai blogas ir taip yra todėl, kad visos trys institucijos labai intensyviai bendradarbiavo rengdamos dokumentą - komisija, parlamentas ir taryba. Dabar, žinoma, ir jūsų šalyse, jūs turbūt ne vieną kartą esate dalyvavę kokiuose nors seminaruose skirtuose šiomis temomis ir aš pats esu dalyvavęs ne vieną kartą tokiam seminare. Uh, kartais man tekdavo net trupučiuką savo vaidmenį ir sumenkinti, kad nebūčiau kaltinamas visomis problemomis, kurios dabar yra atsiradę. Mes su šiuo reglamentu dėl paveldėjimo šiek tiek palengviname piliečiams gyvenimą, bet ne visose srityse, bet atsirado ir naujų problemų. Atkreipsiu dėmesį į tokį dalyką. Bel, Belgijoje ir Prancūzijoje mm, nekilnojamas turtas buvo paveldimas pagal Lex e, Reisitė paveldimas vykdavo pagal leksreisytę. Taigi ir problemų būdavo mažiau. Matom, kokios sistemos čia veikia, registro teisės ir visos kitos su to susijusios teisės buvo priderintos per šimtmečius išsivystė, dėrėdamos viena su kita. Tačiau atsiradus naujai kolizijų teisėjai atsirado ir naujų problemų ir galima uh, reikėjo ieškoti toms problemoms įvairių sprendimų. Ir aš šiandien, klausydamas iš ryto diskusijos, vis dėlto buvau šiek tiek skeptiškai nusiteikęs, kad materialinė teisė reikia taip pridengti vieną prie kitos, kadangi yra labai skirtingos sistemos ir ne visuomet galima viską suderinti. O tu tarpu, kai kalbam apie kolizijų teisę, tai čia tokių konfliktinių stacijų yra dar daugiau. Tačiau visur, kur man teko lankytis, reglamento atžvilgių išgirdau gerų žodžių, o griežtos kritikos, tiesą sakant, niekas ir neišsakė, tik tai atkreipė dėmesį į vieną kitą problemą. Noriu kreiptis į komisiją ir paprašyti jos tokio dalyko, kad atkreiptų dėmesį, jeigu įmanoma, kad rengiant formula, formuliarus, kurie dar nėra padaryti, parengti kol kas, būtų atkreipiamas dėmesys į tų formuliarų praktiškumą, kad teisiniai praktikai jie būtų naudingi. Kitu atveju šalis vėl grįž prie nacionalinių sistemų ir nacionalinių formuliarų. Kitas dalykas nereikia stengtis įtraukti kiekvieno atvejo į formuliarą, kitaip visa tai taps taip sudėtinga, kad niekas vėlgi nenorės naudotis tą sistemą. Reikės priimti, žinoma, visokių sprendimų, greitų sprendimų, kad visi kuo greičiau gautų tai, ko pageidauja, tai yra teisinį saugumą ir užtikrintumą. Problemų, žinoma, yra, kai kurių iš jų buvo galima išvengti, kitų gal ir ne. Jeigu mes, kaip įstatymų leidėjai, per nelik susitelksime į detalės ir stengsime atkreipti dėmesį į kiekvieną smulkmeną ir įtraukti į teisės aktą kiekvieną įmanomą klausimą, tai tas teisės aktas bus toks nerangus, kad už jį mes vėlgi būsime kritikuojami. Ir aš tikiuosi, kad tie, kurie kalbės ir vardins dabar visus tos te, to teisės akto trūkumus, nebus pernelyg griežti ir trūkumų sąrašas nebus labai ilgas. Ačiū. Dėkuoju kolegos Teisės reikalų komitete. Aleksandra Ten užsima šį klausimą, jai ir perdedu žodį. Ačiū, ponios ir ponai. Šiandienos tema skamba taip, ar tikrai Europos piliečiai naudojasi laisvo judėjimo teisę. Deja, kai kuriais atvejais tenka pasakyti, kad ne, nors ir labai apgailestaujant. Aš esu pranešėję dviem klausimais susijusiais su materialinė teisė ir su turto pasiskirstimu tarp partnerių bei homoseksualiuose santokose. Kai kalbam apie partnerystę, ypač vienos lyties partnerių, asmenų partnerystę, kai kada partneriai tikrai negali išsikelti į kitą valstybę narę, nors gauna ten gerą darbą, kadangi žino, kad teisiškai jiems tai reikš didelių problemų, nes, sakykime, jų registruota partnerystė toje šalyje nebus registruota arba kils problemų, jeigu jie turi vaikų, ypač jeigu tie vaikai yra įvaikinti, tai jų statusas gali būti nepripažįstamas, kadangi, sakykime, kokioje nors valstybėje nėra registruotos partnerystės teisinio instituto. Mes svarstome du reglamentus ir tiek praktikai, tiek ir mokslininkai mane, kad būtų užtekę vieno reglamento. Tačiau reikėjo tik dėl politinių priežasčių, buvo, buvo apsispręsta iš tikrųjų tik dėl politinių priežasčių turėti du reglamentus dėl registruotos partnerystės. Ir kadangi nebuvome visiškai tikri, kad registruotos partnerystės reglamentas apskritai bus priimtas, tai buvo pasirinktas šitas kelias. Tačiau dabar viskas atrodo, kad susiklostys gana neblogai. Ir teisės aktas bus priimtas. Mes numanome, numatome čia teisę pasirinkti teisę, ir pranešime tai yra pasakyta. Aš tikiuosi, kad balsuojant tam irgi bus pritarta balsų dauguma. Kaip atrodo, galbūt taip ir atsitiks. Tai reiškia, kad valstybės narės bus garantuotos, kad jų teismai nebus, pri, neprivalės išsiskyrimo, skirybų atveju priimti sprendimo dėl to. Sakykime, jeigu du vokiečiai suregistruota partnerystė gyvens Lenkijoje, tai Lenkijos teismai žinos ir jie patys žinos, kad jeigu jiems reikia spręsti turtinius santykius skiriantis, tai jiems teks uh, visą procesą patirti Vokietijoje. Na, gal tai dėl to ir reikėtų apgailę stauti, tačiau yra tam tikrų dalykų, kurie politiškai dabar yra tiesiog neįmanomi. Tos valstybės narės, kurios yra ypač progresyvios ar avangardistiškos šioje srityje, sakykime, Švedija, na, apskritai Skandinavijos šalis, joms toks pasiūlymas yra nepakankamai geras, nepakankamai radikalus, toli nueinantis, na, o kitos šalis, Italija, Lenkija, joms atrodo, kad reglamento pasiūlymas yra gerokai per daug toli einantis. Ir su pasiekti vienbalsiškumą, kurio reikia svarstant tą dokumentą, priimant į dokumentą, bus tikrai nelengva. Kipro pirmininkavimo metu buvo surinkta didelė konferencija Kipre, svarstanti šios klausimus, dabar pirmininkavimą perėmė Airija. Ir na, jiems ta tema galbūt ir nėra pati svarbiausia, jie atrodo gerokai pasis, nukrito žemyn reitingų sąraše ir neaišku, ar apskritai šį pusmetį bus kažkas daroma to klausimu. Bet aš bet kuriuo atveju pasiūlysiu porą kompromisinių pasiūlymų, kad ir krikščionių demokratų frakcija parlamente ir tie, kurie yra dar labiau į dešinę nuo šios frakcijos nutolę, galėtų pritarti šiems turtinės e, teisės, turtinius santykius reglamentuojantis teisės aktams. Na, žinoma, tai yra tik tai klausimo E, procedūra ir parlamentas neturi tokio stipraus balso, kaip, sakykime, svarstant paveldėjimo teisę, prieš tai ta, tuo met tai buvo kur kas svarbiau ir nu, labai daug priklausė viskas nuo valstybių narių pozicijos, dabar yra šiek tiek kitaip. Na, tuo turbūt savo pasisakymą ir baigsiu. Norėčiau atsiprašyti iš karto, kad negalėsiu visą seminarą išbūti, tačiau jeigu norite užduoti klausimų, tai galite, žinoma, tą padaryti dabar. Aš noriu taip pat padėkoti mm, daktarui Dierink iš Europos pagrindinių teisų agentūros. Jis galbūt galės mums paaiškinti, kodėl dabar pasirinktas toks dabartinis kelias ir kodėl tai yra vienintelė konstituciškai įmanoma galimybė. Euh, Dėkoju. Mes išklausime mūsų du ekspertus. Ir dabar suteiksime žodį profesoriui Bukhart Hess, Luxemburgo Max Planko tarptautinės Europos administracinės procesų teisės instituto direktoriaus. Prašau. Ponios ir ponai, labai ačiū Jums už kvietimą atvykti į Jūsų seminarą tema yra paveldėjimo reglamentas, neišspręsti jo klausimai. Na, nesiuošiu čia pradėti vardinti jūsų nuodėmės, ponė Lechneri. Norėčiau pas, pakalbėti apie šio reglamento pagrindinius principus ir pamėginti atsakyti į klausimą, ar tie pagrindiniai principai išsprendžia Europos piliečių pagrind... problemas. Na, o antrojoje dalyje pakalbėsiu apie trūkumus, kurių yra reglamente. Reglamentas susijęs su teise ir sprendimų prieimimu bei įgyvendinimu paveldėjimo atveju paveldėjimo bylose bei Europos paveldėjimo orderio įgyvendinimo dalykais. Na, jeigu paskaitysite šitą pavadinimą, matysite, kad labai plačiai apima šis reglamentas ir jame visai siekiama mm, reglamentuoti visus įmanomus su tarptautiniu paveldėjimu susijusius klausimus. Tokio dokumento, teis, tokio teisės akto mes dar iki šiol neturėjome. Ir jame lab, sprendžiami visi klausimai - ir kompetencijos, ir perdavimo, ir visi kiti susiję su tarptautiniu paveldėjimu. Galima sakyti, kad ES tarptautinė privatinės teisės prasme yra tikras pionierius parengdama tokį visą apimantį instrumentą. Ar mums reikia tokio pionieriško darbo? Kažkada skambinau vienam advokatui ir sakau, sakiau, kad, mano mandat, kad viena mano klientė paveldėjo apie 200 tūkstančių eurų namelį kažkur Prancūzijoje, priedo namelį Prancūzijoje, kuris yra maždaug 60 tūkstančių eurų vertės. Ir norėjau paklausti, kaip pagal Prancūzijos, mane, tiksliau manęs paprašė padaryti tokią ekspertizę, kaip Prancūzijoje tas paveldė, būtų reglamentuojamas tas paveldėjimas. Palikėjas buvo vokietis. Žemės klypas Prancūzijoje turėjo būti paveldimas pagal Prancūzijos teisę. Ir e, visai nedidelis palikimas buvo tvarkomas pagal dvi skirtingas teisės - pagal Vokietijos ir pagal Prancūzijos. Taigi tas 60 tūkstančių eurų vertės žemės sklypas, kaip jis turėjo būti paveldėtas ir kaip buvo galima apskritai atsiimti tą namelį su sklypu Prancūzijoje, o kita dalis turto turėjo būti paveldėta pagal Vokietijos teisę. Noriu pasakyti, kad tada visas tas procesas būtų kainavęs tarp 10 ir 15 tūkstančių eurų, jeigu mes būtumėm paprašę vis apmokėti visą ekspertizę ir panašiai. Žodžiu, įpėdiniai būtų gerokai prara, lėšų praradę. Ir man reikėjo tai ekspertizai parengti sugaišti mažiausiai savaitę laiko. Kaip pasikeitė situacija prieimus reglamentą? Jis tikrai būtų tokiu atveju paveldėtojui ir įpėdiniui labai padėjęs. Kadangi čia nustatoma ir kompetencija, ir tai, kokią teisę reikia taikyti, kokiu atveju toks paveldėjimo atvejis būtų leidęs nagrinėti visą tą reikalą pagal Vokietijos paveldėjimo teisę ir nebūtų reikėję taikyti Prancūzijos paveldėjimo teisės nekilnojamam turtui esančiam Prancūzijoje. Be to, nebūtų pažeista ir paveldimo turto vienovės nuostata. Trečias dalykas, kuris būtų buvęs naudingas pagal reglamentą, tai yra Europos. Mm, paveldėjimo dokumentas, kurį, kuriuo remiantis galima priimti paveldimą turtą Prancūzijoje, nemokant tų 10 ar 15 tūkstančių eurų už atitinkamą teisinę ekspertizę. Taigi būtų buvę labai daug sutaupyta, tačiau kiekvienas teisinis instrumentas, kai jis yra naujas ir sprendžia dar neišspręstus klausimus, turi ir šiokių tokių keblių klausimų, punktų, kuriuos dar reikėtų pergalvoti ar apie juos pakalbėti. Ir aš paminėsiu porą tokių keblumų kylančių iš šio dokumento. Pirmasis jų reglamentas kompetenciją ir teisę susiję taip, kad kompetitingas yra teismas tas, kur paskutiniu metu paprastai gyvendavo palikėjas. Ir čia jau yra problema. Jeigu žmogus keliauja daug, daug būna kitose šalyse, sakysim, Max Planko instituto direktorius, kuris e, gyvena Heidelberge, dirba Luksemburge ar dar koks nors, koks nors atvejis, tikrai sudėtinga būtų nustatyti, kur yra to žmogaus įprastinė gyvenamoji vieta. Bet geresnio koncepto mes neturim. Vis dėlto man kyla nerimas, ar tas įprastinė gyvenamoji vieta nebus problemiška ir nus, ypač nustatant teismo kompetenciją ir taikymą teisės, ypač tais atvejais, kai įpėdiniai nesutarė dėl paveldėjimo teisės. Reglamentas numato, ir tai yra pažangu, kad bylos šalis gali susitarti dėl teismo vietos ir dėl teisės, kuri bus taikoma. Sakykime, palikėjas gali pasakyti, kad aš noriu taikyti savo šalies, savo gimtosios šalies teisę ir įpėdiniai tada turėtų pasakyti, kad, sakykime, mes norime, kad turtas būtų skirstomas pagal, ne pagal Ispanijos teisę, sakykime, kur asmo gyveno ir mirė, bet pagal Suomijos teisę, kur gyvena įpėdiniai. Toks principas yra geras, tačiau yra problema, kad palikėjas vienas negali nuspręsti, kaip bus tvarkomas jo turtas. Tai yra sustarimo klausimas, turi pritarti ir įpėdiniai. Kitas dalykas, jeigu palikėjas nepasirinko suomiškos, Suomijos teisės, bet visi įpėdiniai yra Suomijoje, jie negali pasirinkti Suomijos teisės. Tačiau yra tokia galimybė, kad teismas pats pasakys, kad gal geriau atiduoti šią bylą Suomijos teismui, kad jis išspręstų paveldėjimo klausimas. Galbūt kolegos sakytų, kad tai yra forum non-convenient, convenient, gal tai yra kažkokia naujovė. Bet aš būčiau pageidavęs to, ką iš pradžių siūlė komisija, kad teismai, kurie yra susiję su šia byla, rastų reglamente kokius nors, kokias nors nuostatas, kaip jiems bendrauti tarpusavyje tokių bylų atveju. Kai kurios valstybės narys yra pasiekę pažangos, kai kurios gerai bendrauja su kitų šalių teismais, o kitose šalyse tokios praktikos iš vis nėra. Jeigu pasižiūrėsite į komisijos puslapį, tai sužinosite, kad tiesioginė, teis, tiesioginis teismų bendradarbiavimas yra esminis teisinio bendradarbiavimo Europoje elementas. Tačiau jokių konkrečių nuostatų reglamente apie tai nėra, o man to ir trūksta. Trūksta įsipareigojimo per Europos teismų tinklą bendrauti teismams. Dar vienas dalykas, kuris man taip pat atrodo peiktinas šiame dokumente ir jis šiek tiek susijęs su tuo, apie ką kalbėjome šiandien ryte, yra tokios reglamento nuostatos, kurios susijęs su sprendimo prieimimu bei sprendimų pripažinimu. čia grįžtama prie Briuselis vienas reglamento, nes Briuselis vienas reglamentas, nors ir patobulintas, iš esmės yra pasiteisinęs. Tik tai klausimas, ar tikrai jis čia tinka. Paveldėjimo atvejais, paveldėjimo bylose yra kitokia situacija negu Briuselis vienas reglamento atvejais. Mes nežinom iš karto, kas yra ieškovas, kas yra atsakovas kaip Briuselis vienas tipo atvejais. Kartais yra labai daug šalių ir jų santykiai yra visiškai neaiškus. Tai yra netipinės situacijos, nebūdingos ir netokios, kokios yra prastai reglamentuojamos Briuselis vienas reglamentu. Todėl ir Briuselis vienas taisyklių taikymas šioje srityje nėra optimalus, nėra pats geriausias pasirinktas kelias sakykime, supaprastintos pripažinimo taisyklės galėjo būti pasimtos iš Europos bankroto reglamento, nes bankroto bylos paprastai yra daugia šalės bylos ir 26 tokio, to reglamento, bankroto reglamento straipsnis kur kas geriau būtų tikęs negu Bruselis vienas reglamento taikymas. Tačiau tai rodo tik tai, kokiu problemu mes turime, kai kalbame apie civilinės bendros, bendros civilinės teisės nuostatas ir apie bendrą kolizijų teisę, ginčių teisę Europos Sąjungoje. Dar du dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Reglamentas turi dar vieną dalį, kuri yra daugiau techninio pobūdžio ir apie tai aš dabar pakalbėsiu. Uh, Techninė dalis tai yra kaip pripažįstami nacionaliniai paveldėjimo dokumentai ar sertifikatai, kiek gali nacionalinis dokumentas būti pripažįstamas ar būti veiksnus kitoje valstybėje narėje. Veiksnus taip, bet neaišku iki kokio lygio. Vokiškas vertimas yra įrodomo, vadinasi įrodomoji gale, o angliškai tai vadinama acceptance, priimtinumu. Ką tai reiškia, yra kol kas dar visiškai neaišku. todėl mes turime laukti, kol teismų praktika pasakys, kaip reikia taikyti šią nuostatą, kaip reikia iš tikrųjų pripažinti įrodymus ir pripažinti dokumentus. Tai yra vienas iš sunkiausių šiuo metu Europos kolizijų teisėje diskutuojamų problemų. Viena iš sunkiausių, sudėtingiausių problemų, bet kol kas dar išeities aš nematau. Europos paveldėjimo dokumentas ar sertifikatas yra tikrai puikia išeitis, bet jis turi būti suformuluotas taip aiškiai, taip paprastai, kad būtų praktiškai gerai pritaikomas. Tačiau šitas instrumentas yra taikomas tik tai laisvanoriškų pagrindų ir visiškai nėra jokių garantijų, kad praktika jį iš tiesų taikys. Taip atsitiktų tuo atveju, jeigu iki reglamento įsigaliojimo, o iki to dar liko porą metų, uh, visos suinteresuotos šalis būtų įtrauktos į svarstymą, kaip turėtų atrodyti šis e, dokumentas, šis sertifikatas. Ypač notarai galėtų labai daug prisidėti prie šio darbo. Laimiai jie dalyvauja šiame darbe jau nuo pat pradžių. Taigi, kaip matote, paminėjau keletą problemų, keletą spragų šiame dokumente, tačiau mano bendra išvada, nors ne, nepaminėjau tikrai visų problemų susijusių su tarptautinė privatinė teisė, vis dėlto mano bendro pobūdžio išvada yra tokia. Tikėtina, kad nuo 2015 metų piliečių situacija, kas dėl tarptautinių paveldėjimo atvejų, iš esmės labai pasitaisys. Ačiū. Merci beaucoup, profesor. Labai dėkuoju profesoriui Hesui. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Albinderink, kuri kalbės apie sutuktinių turto teisinį režimą. A, atsiprašau, ponui Albinderink, kuris atstovauja Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūrai. Labai atsiprašau, ponė. Madam Chair, ladies and gentlemen, uh, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi turėtumas galimybę pristatyti Jums nuomenę, kurią pagrindinių teisų agentūra parengė dėl šių dviejų dokumentų. Iš karto turiu pasakyti, kad nekalbėsiu apie visus įmanomus įdomius aspektus šių dviejų dokumentų, bet kalbėsiu apie e, reikalus susijusius su pagrindinėmis teisėmis 12 metų valandžio mėnesį Europos parlamentas paprašė Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūrą pateikti nuomonę dėl siūlomo reglamento, dėl, to, ko, dėl registruotų partnerysčių turtinių pasiekmių. Ir konkrečiai pastudijuoti šį klausimą, kurį išsakė ponia Tain. Kadangi e, poros gali pasirinkti taikomą, taikiną teisę pagal 16 ir 18 straipsnius. Pagal pasiūlymą dėl registruotų partnerysčių tokia partnerystė sudarytiems asmenims panaši galimybė rinktis nesudaroma. Vietoj to pasiūlymo 15 straipsnėje pažymni, kad partnerystės turtinėms pasiekmėms taikina valstybės, kurioje partnerystė įregistruota teisė. Yra vienintelė taikytinė, taikytinė teisė. Kadangi nuomonė išsakyta gegužės mėnesių sako, kalba apie pasakmes ir registruotos partnerystės negali pasirinkti, pasirinkti taikomas teisės. E, yra du dviejų reglamentų skirtumai ir pagal 20 hartijos straipsnį, pagrindinių teisų hartijos ir pagal 21 straipsnį dėl diskriminacijos uždraudimo. Pirmasis šios analizės žingsnis būtų skirtumų reikšmė tarptų dviejų reglamentų. Šią prasme reikia pasakyti, kad pasiūlymas dėl e, sutoktinių nuosaibės e, sako, kad e, galimybė pasirinkti taikytiną teisę palengvina jų nuosaibės valdymą. Ypač jiems galimybė pasirinkti gyvenimos valstybės teisės palengvina jų nusybės e, valdymą pagal jų, e, jų gyvenimo būdą ir jiems patogu naudoti savo teisę laisvai judėti. Tačiau jei šį galimybę rinktis teisinį režimą svarbiais sutoknėms, tai kodėl šios teisės neužtikrinus registruotiems partneriams? ES pagrindinių teisų agentūra taip pat pastebėjo, kad taikant siūlomą diferencijuotą tvarką tos pačios lyties partneriai nukentėtų labiau negu skirtingų lyčių poros. Kadangi daugelį valstybių narių registruotos partnerystės yra vienintelė galimybė, kurią galima pasinaudoti tos pačios lyties poros, pageidaujančios įforminti savo santykius. Šie pavyzdžiai rodo, kad siūloma diferencijuota tvarka daro didelį poveikį ir netgi gali lemti netiesioginę konkrečioms grupėms priskirtinų asmenų diskriminaciją Lemiamas klausimas yra tai, ar diferencijuota tvarka gali būti pateisinama. Šio požiūriu siūlomi trys argumentai. Pirma, pabrėžiami valstybių narių įstatymų, kuriuose numatyta registruota partnerystė skirtumai. Panašu, kad diferencijuotai tvarkai pritarėme dėl to, kad nors visose ES valstybės narėse santokos samprata daugiau ar mažiau bendra, su registruotomis partnerystėmis susiję orientaciniai principai labai skiriasi. Atrodo, jog dėl to pritarama, kad partnerystės klausimas būtų sprendžiamas remiantis teisę, pagal kurią jie apibriešta, kartu užtikrinant daugiau lankstumo ir modulacijų santukos srityje. Tačiau reikia prisiminti, kad reglamento projektų dalykas yra neteisinės nuostatas, pagal kurias sudaromas santoka ar registruotos partnerystės, o tik turtinės teisės susijusios su šiais santykių forminimo būdais. Vis dėlto, kai, sus, kai tai susijęs su sutoktiniu turtui taikoma tvarka, valstybių narių įstatymai labai skiriasi. Daug teisės sistemų grindžiamas bendros sutoktinių turtų, turto principų, tačiau esame ir priešingų turto atskirimo principų grindžiamų įstatymų. Dėl geros priežasties siekiant nukreipti dėmesį į būtinybę priimti bendrą teisinę struktūrinių turtų teisinį sistemą su pasiūlymo pabrėžimi sunkumai, kuriuos lemia dideli taikinių materialinės teisės normų skirtumai. E, tačiau esama priežasties manyti, kad tai galioja ir registruotinų partnerių atžvilgių. Remiantis šiuo argumentu galima tvirtinti, kad būtinybė sukurti koordinacinę teisinę priemonę ir dar daugiau dėmesio skirti taikinos teisės pasirinkimui lemia būtent valstybių narių įstatymų, kuriuose numatyta registruota partnerystė įvairovė. Antra, teigiama, jog reikalavimas, kad registruotų partnerysčių turtinėms pasiekmėms būtų taikomos partnerystę registravusios valstybės narės nuostatos atitinka valstybių narių teisės aktų nuostatas dėl registruotos partnerystės. Remiantis antrojų reglamentų atkreipinės dėmesys į tai, kad pagal valstybių narių įstatymus dėl registruotos partnerystės partneriams nesutikėma galimybė pasirinkti kitos valstybės teisės, tik partnerystę registravusios valstybės. Šiuo požiūriu pirmiausia reikia prisiminti, kad ES teisės aktų leidėjo pozicija kitokia negu valstybių narių teisės aktų leidėjų remiantis nacionaliniais teisės aktais, tarptautinės privatinės teisės srityje, siekime vengti įstatymų kolizijos, derinant nacionalinės teisinės sistemas ir jurisdikcijas tarptautinės teisinės tvarkos pagrindų. O ES teisės aktų leidėjų vadmuo atliepia specifinius Europos integracijos reikalavimus, pavyzdžiui, laisvo judėjimo skatinimą ir pagrindinės ES piliečių teisės. Bet to esama pakankamai įrodymų, kuriais remiantis galima užginčyti prielaidą, kad valstybės narės užkerta kelią bet kokiai registruotų partnerių galimybei pasirinkti kitokią tvarką negu partnerystį registravusios valstybės. Tokia galimybė rinktis registruotiniams partneriams užtikrinama Austrijoje, Niderlandus ir Švedijoje. Taigi, panašu, jog bendras pareiškimas, kad valstybės narės nesutikė registruotiniams partneriams teisės rinkti teisės, taikinos klausimams susijusiams su jų turtinėmis teisėmis, netoks ir tinkamas platesnei diskusijai pagrysti. Trečia, pabrėžiama, kad ne visos ES valstybės narės, ne visose narėse pripažįstamos registruotos partnerystės, taigi susitokusiam poroms registruota partnerystė įforminusiam poroms negalėtų būti sudaroma tokia pati galimybė rinktis teisę. Šis argumentas grinčiamas faktu, kad nors visos valstybės narės galioja įstatymai dėl santokos, ne visose galioja įstatymai dėl registruotų partnerysčių. Tai tiesa ir tai reiškia, kad registruotų partnerių galimybės rinktis taikytiną teisę mastas susiaurėja iki tų valstybių narių, kuriuose taikomas toks santykių įforminimo būdas. Tačiau tai nereiškia, kad joms nesutikima net ir tokia ribota galimybė rinktis. Būtinas apribojimas iki režimo, pagal kurį numatytos nuostatos dėl registruotų partnerysčių sudarimo, savaime nėra pagrindas argumentui, kad iš partnerių atimama teisė ir rinktis vieną iš likusių teisinių režimų. Nuomonėje daroma, ne, daroma išvada, kad registruotėms partneriams neužtikrinus galimybės rinktis taikinos teisės būtų reikalaujama pateikti pagrindimą, kuris negali būti siejamas su šiame pasiūlyme išdėstomis priežastimis. Taigi, nepanašu, kad galimybės rinktis pagal rinktis teisę nesudarimas atitiktų Hartijos 20 straipsnėje pateiktą lygybės principą. Antra, pagal Hartijos 21 straipsnį numatytos diskriminacijos uždraudimas nesuderinimas su režimu, kuris palankus susituokusiams poroms, tačiau nėra palankus asmenims, kuriems dėl politinių ar kitų įsitikinimų svarbu gyventi asmeninį ir šeiminį gyvenimą, naudojantis e, kuo didesnę asmeninę autonomiją. Po to atsižvelgiant į tai, kad daugelį valstybių narių registruota partnerystė yra vienintelė galimybė įforminti santykius tos pačios lyties asmenims, tokia diferencijuota tvarka galėtų prilygti netiesiogniai diskriminacijai dėl lytinės orientacijos. Ačiū uždėmesi. Merci, monsieur Dering. Euh, Dėkuoju. Dabar mes galėtume pradėti diskusiją. Jūs galite pateikti savo klausimus, išsakyti savo pastabas mūsų svečiams. Gal galėtumėt iš pradžių prisistatyti ir po to gan glaustai išsakyti savo mintis. Prašau. peut demander si un des experts a quelque chose à ajouter. Oui. Vous, avez, vous pouvez, euh, vous voulez réagir euh, l'un ou l'autre, oui. Jūs gal galėtumėte sureaguoti į tai, ką sakė kiti kolegos. Pane Hes, ačiū Jums už e, Jūsų vertinimą ir už pasisakymą. Manau, kad kompetencijos klausimas iš tikrųjų mums visiems ir buvo pats sunkiausias, nes visi supratom, kad ne viską mums pavyko pasiekti mes norėjom skirti ginčytinus ir neginčytinus klausimus, tada iš karto kilo klausimas, o ką reiškia ginčytinas ir neginčytinas, nėra vieningos apibriešties ir taip toliau. Tačiau noriu užduoti klausimą. Man atrodo, kad kompetencijos taisyklės yra išskirtinės ar išimtinės. Sakysim, jeigu yra Suomis Ispanijoje ir jo paveldėtojai nuveiks į, Ispaniją, į, į Suomiją tik tai tuo met, jeigu jisai nustatė, kad pagal Suomijos teisę turėtų vykti paveldėjimas. Sakysim, Vokietijoje, na, sakykime, Vokietijos pensininkai labai dažnai būna Maljorkoje ir tada neaišku, pagal kokią teisę juos reikėtų vertinti. Jeigu jie iš tikrųjų gyvena Maljorkoje ir jeigu nenustatė, kur bus tvarkomas jų paveldas, tai pagal įstatymą jų įpėdiniai turėtų būti Mm, turėtų tvarkyti paveldėjimą pagal Maljorkos teisę. Ir kyla klausimas dėl, norėjau dar ir pasakyti ir pastabą, dėl to europinio sertifikato, paveldėjimo sertifikato ar paveldėjimo dokumento. Kiek veikia nacionalinis dokumentas kai mes jį naudojame kitoje šalyje. Jis nėra įrodymas, bet tai nereiškia, kad jis nebus naudojimas. Sakysim, šveicarai pripažįsta mūsų paveldėjimo dokumentus, vokiškus paveldėjimo dokumentus bankuose ir taip toliau, bet čia jų reikalas. Taigi, aš noriu paklausti, ar kompetencijos taisyklės susijusios su tuo paveldėjimo sertifikatu yra kitokios negu kad nustatant kompetencijos klausimus. Ar yra tokios pačios. Kitas dalykas, kiek yra pavojaus, kad gali atsirasti du skirtingi paveldėjimo dokumentai ar netgi du skirtingi sprendimai dėl paveldimo turto Atsiprašau, Aleksandra gal pirmiausia norėtų ką nors pasakyti. Taip, aš nors nesu pranešėja, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Europos paveldėjimo sertifikatas, kuris mums kėlė tiek daug problemų parlamente, yra nežinomas dalykas kai kuriuose valstybėse narėse ir buvo labai sunku įtikinti valstybės narės, kurios apskritai neturi tokio dokumento, sutikti su jo buvimu. Mes Vokietijoje turim tokį dokumentą. Tačiau kitiems buvo visiškai neaišku, kas tai yra, kaip tas dokumentas, ar jis bus kaip įrodymas, ar jis bus priimtinas, kaip angliškų žodžių išreiškiama žodžiu, e, kaip tai angliškai išreiškiama žodžiu acceptance, koks bus jo statusas ir ką reiškia, kai, kaip, kuo jis skirsis e, nuo testamento ir kaip galės testamentas kuris, sakykime, uh, apie kurį sužinome tik tai po kurio laiko, kad jis egzistuoja, dar sakysim, po 20 metų, kaip toks testamentas galės pakeisti paveldėjimo dokumento galiojimą ir panašiai. Žodžiu, labai sunku buvo įtikinti valstybės narės, kad toks dokumentas apskritai yra prasmingas. Ir dabar manau, kad vis tiek dar ne visiems yra aišku, kaip jisai bus naudojamas. Na, o dabar apie kompeten... teismo kompetenciją šeimos, ypač turto, turtinėje teisėje yra tikrai labai sunku susitarti, kartais daug sunkiau negu kad komercinėje teisėje. Ir tikrai reikia garantuoti teis teismams galimybę taikyti jiems žinoma savo šalies teisę. Nes nepaisant visų įmanomų teisinės pagalbos priemonių, visų interneto puslapių ir panašiai, teisėjams, ypač mažuose valstybėse narėse, labai sunku spręsti tos klausimus. Na, Vokietijoje dideliai šaly mes turim, žinoma, specializuotus teismus, kurie dienų, dieną iš dienos sprendžia tik tai paveldėjimo klausimus. Tačiau mažoms šalims labai sunku bus vieną kartą taikyti portugališką, kitą kartą vengrišką, trečią kartą dar kažkokią tai kitą teisę. Teisės nepritaikysi vien tik tai pasiskambinęs telefonu į kitą šalį ir pasikonsultavęs su teisėju toje. Taigi reikėtų garantuoti maksimaliai galimybę taikyti savo šalies teisę šiuose bylose, ypač kas, kai kalbam apie turtinę teisę. Ir, sakykime, taip pat ir pensijų paskirstimo klausimai taip pat yra tokie materialinės teisės, tokie pavel, e, turtinės teisės klausimai ir reikėtų stengtis kaip įmanoma labiau taikyti vietos teisę teismams. Ir net ir su austrais e, kyla problemų, nors jie kalba vokiškai, bet vis tiek e, teismams būtų labai sunku taikyti Austrijos teisę vokiečiams ir atvirkščiai. Taigi tai reikia atkreipti dėmesį. Dėkuoju ir jums noriu sutikti žodį. Tikrai labai trumpas klausimas. Atsakymas, aš tikrai žinau, kaip labai sunku yra suderinti nacionalinės sistemas ar paveldėjimo, ar turt, kitose turtinėse bylose. Europos paveldėjimo sertifikatas būtų toks pavyzdys, kaip mm, ES dokumentai gali padėti reformuoti ir nacionalinę teisę gerąją linkme. Tarptautiniams atvejams reikėtų tada netaikyti nacionalinio atitinkamo paveldėjimo sertifikato, kad jie nesidubliuotų. Jeigu kalbame apie tarptautinius atvejus, tai turėtų būti taikomas tik europinis dokumentas. Jeigu formularas nebus pakankamai gerai parengtas, tai greičiausiai bus atsisakyta pirmiausia europino formularo, o ne nacionalinių sertifikatų. Na, aš nežinau, ar, turė, ar galėtų taip išsiskirti. E, sertifikato išdavimo teismo kompetencija nuo ir paveldėjimo reikalus tvarkančio teismo kompetencija. Aš esu pats kolizijų teisės specialistas, bet iš patirties žinau, kadangi nuolat rengiu ekspertizės apie užsienio teisę, tokį dalyką. Ir daugam tai labai nepatinka. Žinau, kad labai daug paveldėjimo teisių, teisės klausimai nesprendžiami būtent dėl to, kad teisėjas turėtų, nenori naudotis kitos šalies teisę. Tačiau reikėtų nebijoti įsivesti kitos sistemos tais atvejais, kai tai reikia padaryti. Mes turime peržiūrėti visas priežastis, visas kompetencijas tam, kad galėtume pasiekti to rezultato, kurio mes siekiame. Nežinau, te, paveldėjimo teisėje galbūt ir pavyks tai padaryti, nežinau, ar tą pavyks padaryti turtinės teisės atveju, bet, bet kuriu atveju visi kriterijai, nustatant kompetenciją, turėtų būti išnagrinėti. Pone Lūnačiak, aš nesu šio komiteto narė, tačiau kadangi esu e, LGBT intergrupės vicepirmininkė, tai norėčiau padėkoti kolegai, kolegai iš, e, kolegai iš pagrindinių teisų agentūros už tai, kad jis tikrai labai daug apie tai kalbėjo ir kad atkreipė dėmesį į tai, kad yra 20 pagrindinių teisų hartijos straipsnis ir atkreipė dėmesį prieštaravimus, kurie su to susiję. Uh, Mes įsigauname labai daug laiškų ir juose rašoma, sakykime, kad ES garantuodama laisvę dėjimo teisės nori įgyvendinti ir teisę susituokti vienos lyties asmenims visose Europoje. Uh, Na, iš vienos pusės, aišku, informavimas apie šis, apie mm, galimybę kažkuriuose šalise susituokti vienos lytis asmenim yra labai svarbus dalykas, bet tai nėra dar iš karto ir teisinių nuostatų automatinis įgyvendinimas. Tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, kokius jūs argumentus naudojate, norėdamas pagrysti tą teiginį, kad ES visi piliečiai gali keliauti vienodai, vienodomis teisėmis ir vienodai laisvai, nepriklausomai nuo to, kokią santoką jie yra sudarę, su kuo jie gyvena, su kuo jie yra sudarę susitarimą dėl partnerystės ir panašiai, ar tai yra vienos ar skirtingų lyčių asmenys. Ponas Dering, dėkoju. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad renkantis pasirinkimą, takomas teisės pasirinkimas, pasirinkimą priboja turimos teisės. Partnerystė yra registruojama kažkokioje valstybėje narėje. Ir nemanau, jo galima būtų priversti valstybę narę taikyti teisę, kuri, kurios ji nepripažįsta. Aš manau, kad labai svarbu yra aiškiai pasakyti, jog mes kalbame apie taikomos teisės pasirinkimą, o ne apie tai, jog visose valstybėse narise būtų taikomos tos pačios teisės normos. Manau, jog reikia labai aiškiai pasakyti, kad tik tai tos teisės normos gali būti taikomos, kurios yra patvirtintos nacionalinio parlamento. Tačiau, jei kyla klausimas, ar pora gyvenanti vienoje valstybėje narėje panorėjęs pasirinkti savo valstybės narės teisę, o tai, tai turėtų būti tai, tokia tai, valstybė narė, kuri pripažįsta registruotas partnerystės, uh, tuomet, man atrodo, tai neturėtų paveikti kitų situacijos kitose valstybėse narėse, net jeigu juose ir nėra reglamentuojamos registruotos partnerystės. Si, uh, si ne... Dėkoju, jeigu niekas nenori pakomentuoti šio klausimo, tuomet galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Niekas nenori pasisakyti, ne? A, prašau. Madame, allez-y. Prašau. Prisistatykite tik tai. Oui, merci beaucoup. Dėkoju, dėkoju už galimybę dalyvauti šioje konferencijoje, kuri yra labai įdomi. Aš esu uh, ES pilietė ir norėčiau pateikti Jums pavyzdį, kuris aiškiai parodo, kokie sudėtingi yra šie klausimai. Taigi pavyzdys yra štai toks. Vaikas Vokietijos pilietės turi tėvą, kuris gyvena kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, Belgijoje. Vokietijos teismas e, e, priteisė tėvui mokėti išlaikymą. Ir kol Belgija nepripažys šio sprendimo, Ir tol, kol Belgija neužtikrins, jog būtų atliktos visos teisinės procedūros, ne, e, šis tėvas nemoka alimentų, o procedūra gali užtikti net dviejus metus. Ar tai yra visiškai uh, normalu? Ir ar negalima būtų surasti sistemos, kuri padėtų užtikrinti, jog vaikus, vaikų išlaikymui skirtos lėšos būtų mokamos uh, gal galima būtų kažką pakeisti Europoje tam, kad galima būtų išreikalauti e, alimentus kuo skubiau. Ähm, Na, tam yra išlaikymo reglamentas. Ten yra parašyta, kad kiekviena valstybė narė privalo įrenk, įkurti centrinį, centrinę instituciją, kuri turėtų padėti motinai išsireikalauti išlaikymo vaikui. Žinau, kad Vokietijoje tokia vieta tikrai jau yra ir aš kol kas dar iš Vokietijos nežinau jokių skundų, kad tokia institucija neveiktų, nes ta problema, aišku, mes ją puikiai suvokiame. Vienas iš tėvų, kuris prie, m, išlaiko vaiką, turi išlaikyti jį pilnai ir ne, gali neturėti visiškai pinigų, nusisamdyti ir advokatą ir panašiai. Ir todėl buvo nuspręsta įsteigti tokią centralizuotą e, instituciją valstybėje narėje, kuri rūpintųsi tokiais atvejais ir spręstų tokias problemas, kai vienas iš tėvų vengia prisidėti prie iš vaiko išlaikymo. aš pirmoje dabar, mano, tai mano pirmoji kadencija parlamente, o išlaikymo reglamentas buvo priimtas dar iki mano kadencijos, tai aš taip tiksliai nežinau, kaip ten buvo. Tačiau, kai mes priimsime mm, šiuos e, turto e, reglamentus, paveldėjimo reglamentas bus, tada bus uh, ir tie visi minėti ankstesni reglamentai jau įsigalioja, tai bus daugiau mažiau visos rytis jau europeizuotos. Bet galbūt dar liks ir kokiu nors spragų taikant reglamentus, kadangi kai kurie iš jų dar neįsigalioja, kiti yra apskritai nauji ir neaišku, neaiški jų taikymo praktika. Ir galbūt ne visose valstybėse narėse pakankamai greitai tie reglamentai yra įgyvendinami, kaip dažnai būna, kaip rodo praktika, dėje. E, dėkuoju Jums už Jūsų paaiškinimus, o dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai taip pat yra labai sudėtingas, delikatus klausimas surogatinė motinystė ir suteikiu žodį Laurence Brunet, kuri galės pristatyti mums palyginamąjį tyrimą. Prašau. Vous êtes appuyer sur... Euh, Reikėtų mygtuką štai tokį paspausti ir viskas. Aš norėčiau pristatyti Jums e, rengiamą tyrimą, kuris yra atliekamas Europos parlamento užsakymu. Ir mes kalbame apie e, suragacijos uh, teisė, reglamentavimo teisinę praktiką. Mūsų e, komanda dirba 18 sociologų ir teisininkų. Ir mes dirbame Londono ekonomikos mokykloje. Ir mes šiuo metu nagrinėjami visų ES valstybių narių e, teisę. Ir, kaip aš Jums paaiškinsiu, daryti tai nėra lengva. Taigi, pirmiausia, Jums tikriausiai yra žinoma šios problemos esmė, e, ne tik ES, bet ir kitos e, valstybės susiduria su surogatinės motinystės problemomis, nevaisingos poros kartais yra priverstos e, išvykti ne į, e, į, į trečiasias šalis tam, kad e, tenai kas nors jiems pagimdytų vaiką. Mes neturime skaičių konkrečių, juos turėsime surinkti per pirmąjį tyrimo etapą. Skaičiai, kurie yra pateikiami E, skaičiai skelbiami dabar literatūroje rodo, kad nuo 50 iki 60 tūkstančių vaikų gimsta surogacijos pagalba. Ir kyla klausimas, kodėl yra taip sunku iš tikrųjų išsiaiškinti, kiek konkrečiai yra tokių vaikų. Problema yra ta, kad e, kai tik nevaisingos poros iškeliauja į kitą šalį, tuomet uh, praran, ne, nebeturime galimybės visko a, a, kontroliuoti. Ir gali būti taip, kad tėvai kartais neregistruoja savo šalyje tokio vaiko, toks vaikas liktai kaip ir nepatenka į civilinės metrikacijos sistemą arba jie pateikia ūsienio šalies e, civilinės metrikacijos e, įrašą. Ir vėlgi tuomet mes negalime visiškai tiksliai žinoti, kada ir kaip gimė vaikas. Taigi tai yra gan tokia pilkoji zona ir tai yra dar viena iš priežasčių, dėl, kur, dėl kurios surrogacija yra labai tokia ne, neaiški. Ir civilinės metrikacijos biurai registruoja ūsienyje gimusius vaikus, net jeigu tai bu, tas vaikas gimė ir surogacijos pagalba, kaip vaiką, kuri gimė tai moteriai, savo motinai, natūraliu būdu. Ir ilgą laiką civilinės metrikacijos biurai labai tolerantiškai, da, e, pavyzdžiui, Ispanijoje vertino e, tokius gimim, e, taip gimusius vaikus. Ir mes matome, kad vienu metu, pavyzdžiui, pastebėta, jog labai daug vaikų uh, gimė ispanų tėvams Kalifornijoje. Taigi ne visuomet yra a, a, lengva įrodyti, kas yra tikroji motina ir kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, a, kalbama dabar apie homoseksualių santokų įteisinimą. Ir uh, Kai kur tokios poros gali ir arba įsivaikinti vaikus, arba gali jų įgyti suragacijos mūtų, būdų. Ir pavyzdžiui, Ispanijoje yra nemažai tokių porų, porų, kurios, kaip aš minėjau, dažnai išvažiuoja į Kaliforniją ir, ir po to e, sugrįžta su vaiku. Ir e, suragacijos atveju padaug, e, padaugėjimas e, taip pat paskatino mus ir geriau bandyti reglamentuoti šį klausimą. Ir kai kuriuose šalyse Pavyzdžiui, buvo imtas rimtų žingsnių ir uždrausta buvo homoseksualioms poroms įsigyti vaikų panaudojant surogaciją. Taigi visos šios problemos yra labai sudėtingos Ir mūsų tyrim, tyrimas susideda iš kelių dalių ir viena, viena dalis yra labiau sociologinio pobūdžio. Mes e, stengiamės išsiaiškinti, bendradarbiaudami su keliomis vaisingumo klinikomis, koks yra re, re, re, realus e, surrogacijos mastas. Mes bendradarbiavome su vaisingumo klinikomis Graikijoje, Belgijoje, Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose. Ir Po to kitoje e, dalyje mes kalbėsime apie socialinės pasiekmes, surogacijos pasiekmes. Jos šiek tiek mums gal visiems gali būti žinomos. Ir e, mes kalbėsime čia ir apie e, surogatinės motinos teisės ir jos apsaugą, apie vaiko teisės Ir dar vienas labai svarbus dalykas tai yra finansiniai klausimai, nes e, pirmasis empirinis tyrimas parodė mums, jog egzistuoja e, didžiuliai skirtumai. Ir žinome, kad už surogacinę motinystę gali būti mokamos sumos gali labai skirtis. Toliau Teisinė praktika ir teisinės sistemos tai yra dar viena da, mūsų tyrimo dalis, bet čia viskas yra paprasčiau, nes čia vis, įvertinti viską yra labai paprasta. Mes stengiamės išnagrinėti tas šalis, kurios uh, yra svarbiausios, jeigu galime tai pasakyti, surokacijos srityje. Uh, Mes apžvelgėme iš pradžių situaciją visose valstybėse narėse, o bet po to sutelkėme dėmesį į atskiras šalis, tai yra tos šalis, kuriuose labiausiai yra išplėtota arba teisminė praktika, arba teisinės normos reglamentuojančios surogatinę motinystę. Ir taip pat mes domėmės ir tuo, kas vyksta ne ES šalise, nes kartais šios šalis gali pateikti mums pavyzdį, modelį to, kaip galim būtų reglamentuoti surogatinę motinystę, bet ir įdomu yra išnagrinėti tą situaciją tam, kad galima būtų išsiaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, Graikijos teisinės normos reglamentuojančios surogatinę motinystę yra tokios artimos Pietų Afrikos Respublikos normoms. Tai tiesiog įdomu būtų sužinoti. Be to, mes ketiname išnagrinėti ir Rusijos e, teisės normas, nes tenai taikoma si sistema yra visiškai kitokia, e, visiškai kitokia nei pas mus, nes e, tenai už surgatinę motinystę suragatinė motinystė yra leistina, bet už ją nėra mokama. Taigi egzistuoja daug įvairių modelių, daug įvairių praktikų ir mes turėsime dar pasirinkti, kuri gali tikti mums labiau, nes reikėtų dar įsigilinti ir atskirų, sakykime, valstijų, atskirų valstijų praktiką. Kalifornija, pavyzdžiui, turi nemažai tokių normų. Graikijoje egzistuoja gan gerai išplėtota teisinė, teisinė sistema. E, išplėtota reiškia, kad e, ji yra kažkiek, e, ji yra kažkiek nuseklesnė nei kitų šalių. Ir žinoma, tai yra reglamentuojami atskiri surgatinės motinystės etapai Ir reglamentuojant taip pat ir civilinės teisės kai kurie aspektai, kurie mus domina. Mes taip pat e, e, bandėme apie tai, jog mums gal reikėtų bendrų gairių, kurios būtų susijusios su medicininė surogatinės motinystės e, pusė. Tokį, tok, tokių gairių modelį galima mums pateikti Belgiją. Tai tiek. Dar svarbus klausimas yra vaikų teisinis statusas. Yra dar labai, labai svarbi e, sritis. Ir taip pat svarbu yra išsiaiškinti, koks teismas turės jurisdikciją tam, kad galima būtų spręsti įvairius susirgatimutinės nesusijusius klausimus, nes teisėjas, pavyzdžiui, gali nuspręsti, kad e, vaikas, vaikas yra ne savo surgatinės motinos vaikas, o, o e, tėvų o, e, vaikas. Kai kuriais atvejais galima taip pat remtis ir įvaikinimui taikoma, taikomas normas. Kai kalbame apie tarp valstybinę surogatinę motinystę, tuomet situacija darosi dar sudėtingesnė. Viešosios tvarkos uh, Kylant iškilus grėsmiai viešai tvarkai, tuomet teismai elgesi kur kas griežčiau, ypač tuomet, kai, kai kalba eina apie galimą priekybą vaikais, tuomet teismai elgesi tikrai labai griežtai ir taikomos yra nemangos baudos. Ir visi, kas prekiauja vaikais, nesvarbu, ar tai būtų tikrieji tėvai ar netikrieji tėvai, gali būti nubausti. Vaiko kelionės dokumentas tai yra dar viena svarbis rytis. Čia taip pat praktika skiriasi, nes pavyzdžiui, Vokietijos valdžios atstovai ne visuomet nori išduoti srugacijos būdų gimusiam vaikui kelionės dokumentą tam, kad jis galėtų išvykti su savo tėvais į kitą šalį. Egzistuoja ir didelių skirtumų. Ir kitose e, e, sritise. pavyzdžiui, ištokos atveju ir nusta, nu, bandant nustatyti, su kuo vaikas turėtų likti, taip pat iškyla problemų, nes, e, e, nes e, fiziologiškai tėvas turėtų likti kaip daugiau teisės auginti vaiką dėl to, kad jis natūraliai prisidėjo prie jo gimimo. Ir yra tokių atvejų, kai tėvai, tėvas gali iš, e, pasiremti šiuo argumentu, pavyzdžiui, Vokietijoje, Niderlanduose ir Belgijoje. Bet kitose valstybėse narise laikomasi kitokios nuomonės. Ir tokiuose šalise dažnai remiamasi tuo argumentu, jog visuomet žinoma, kas yra vaiko motina ir ne, labai sunku yra įrodyti, kasgi tikrai yra vaiko tėvas. Ir jeigu gimimo liudėjime yra nurodyta, jog vaiko motina yra toks ir toks asmuo, tai kartais gali, to, kart, to fakto gali, kartais teismai gali nepaisyti remdamiesi labiau tradicinėmis nuostatomis. Taigi egzistuoja tikras vakumas. Rumunijoje ir Austri Austrijoje buvo priimti revoliucinio pobūdžios sprendimai kurie iš, e, šie sprendimai išaiškino, jog ir tėvas, ir motina yra vaiko tėvai, jeigu jie yra registruoti kaip vaiko tėvai. Taigi, matome, kad po truputėlį linkstama e, Graikijos modelio link. Taigi mes e, išnagrinėjame tik tai e, dalį nagrinėtinų klausimų E, vaikas, e, kaip suprantama, nėra prekė ir negalima už vaiką mokėti. Tačiau realiai e, būna įvairių atvejų, taigi mes dar turėsime ieškoti modelio, mes bandysime parengti savo rekomendacijas ir mes jau dabar matome, kad tos ES teisės normos, kurios e, palengvina judėjimą, piliečių judėjimą bet kokiais tikslais, ar tai būtų medicinos ar e, kitais tikslais. Gali būti pritaikytos ir e, surogatiniai motinystiai, Ir nevaisingos poros gali, pavyzdžiui, išvykti į Graikiją ir tenai susilaukti vaiko. Nėra daug šalių, kuriuose yra bent jau kiek aiškiau reglamentuojama surogatinė būtinystė, tai Graikija, Junktinė karalystė. Ir, tome, ir galima būtų taip pat manyti, kad tik tai šių šalių, minėtų šalių piliečiai gali naudotis rogatinę motinystę. Taigi šiuo metu mes dar Negalime pateikti jums mūsų galutinių tyrimo e, išvadų, pač dėl vaiko statuso, net, nes mes matome, kad net jei teisėjas ir suranda kokį nors sprendimą, vis tiek e, vaikos e, statusas išlieka labai neaiškus, egzistuoja tam tikras neaiškumas, nesaugumas. Ir šiandien Airijos teisingumo ministras jau kalbėjo apie tai, kad toks teisinis neiškumas tikrai mums visiems kenkia, kad jis sukelia daug problemų. Ir aš manau, kad surogatinės motinystės srityje mums tikrai reikėtų žengti į priekį. Dėkoju už šį labai įdomų pristatymą. Ar kas nors norėtų sureaguoti, užduoti kokiu nors klausimu? Prašau, prisistatykite gal. Tack så mycket. Jag heter Jonas Gunnarsson och är eh, riksdagsledamot. Ačiū, aš esu Jonas Grusenas, aš esu Švedijos parlamento narys. Manau, kad išklausėme puikaus pasisakymą, labai ačiū. Man atrodo, jūs išdėstėte visą reikalo esmę, visą problemos esmę. Mūsų visuomenės Europoje keičiasi, keičiasi ir požiūriai požiūrį į požiūrės į gėjus gerėja ir kai kur jie gali turėti šeimą. Tai reiškia, kad e, didėja poreikis ir e, surogatinių paslaugų srityje. Čia padidėjimas yra didžiulis. Daugelį valstybių narių leidusių tos pačios lyties poroms įsivaikinti. E, tai yra pažangu. Taip pat matome, kad tos pačios lyties poros gali tapti tėvais. Ir nors kartais teisiškai jie galėdavo įsivaikinti, praktikoje to nepasitaikydavo. Taip pat svarbu, kalbant apie surogatinę motinystę, galvoti ir apie kitus kelius, kaip būtų galima išspręsti problemas, kad žmonės galėtų iš tikrųjų įgyvendinti savo troškimą turėti vaiką. Taigi galbūt daugiau reikėtų galvoti apie įvaikinimo realizavimą žmonė, žmonė, žmonėms, kurie nori įsvaikinti ar dėl teisinių problemų, ar dėl to, kad teisė tai tarsi ir leidžiamas, šių praktikoje to neįmanoma padaryti. Dar viena problema, kuri, man atrodo, yra susijusi su, su tos pačios lyties e, porų galimybėmis turėti šeimą, tai yra e, tėvystės klausimai, ypač tarp e, lesbiečių, nes matome, pavyzdžiui, Švedijoje apvaisinimas e, tokiais atvejais atliekamas kitur ne Švedijoje. Jeigu tai įvyktų Švedijoje, tuomet pagal Švedijos sveikatos apsaugos sistemos taisyklės būtų problemų. E, pavyzdžiui, Danijoje nebūtinai galvojame, kad kad motinystė yra kažkas tai, na, kitokia, jeigu pati moteris nepagimdo vaiko. Taigi, turime e, leisti žmonėms įgyvendinti savo e, siekius, savo troškimą turėti vaiką. Ir tai reikia vertinti e, ir motinystės e, teisinį konteksto, kontekste. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Taip, ponia, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu ponas Rasmason, Paryžiaus universiteto atstovas ir ponė Brunei dėkuoju Jums už Jūsų pristatymą. Bet aš turiu klausimą. Ar jūs neužkabinote čia e, esminio klausimo, ar priimtina apskritai surogatinė motinystė? Nes tai yra svarbus klausimas ir mūsų visuomenė e, valstybėse norėse e, rimtai žiūri šį klausimą. Apskritai dirbtinė reprodukcija tai yra uh, sudėtinga sritis. Gal, gal a, kyla klausimas, ar galima būtų ją pasitelkti tik tuo met, kai egzistuoja kažkokių sveikatos problemų, ar, ar galima būtų dirbtinio reprodukciją pritaikyti ir tais atvejais, kai poros negali turėti vaikų ne dėl, ne dėl sveikatos priežasčių, bet dėl kažkokių kitų priežasčių. Yra įvairių priežasčių, pavyzdžiui, būna taip, kad e, amžių, poros amžius tiesiog neleidžia susilaukti vaikų ir tuomet grėbiamas yra dirbtinio apvaisinimo. Ir mano klausimas yra štai toks, ar nereikėtų čia pradėti diskusijos apie e, platesnį e, klausimą. Ar mums nereikėtų didė, platesnės diskusijos, e, kurioje galėtų dalyvauti ES piliečiai? Nes e, reikėtų gerbti piliečių nuomonę ir po tokios diskusijos galima būtų, mano galva, svarstyti, ar nereikėtų mums ES lygmenių reglamentuoti šių klausimų. Pone Brunė, gal jūs galėtumėte atsakyti šios klausimus? Aš sakysiu visus klausimus vienu metu, nes yra bendrų sąlyčio taškų tarp šių klausimų. Reikėtų pasvarstyti, kodėl e, surrogaciją reglamentuojančios teisinės e, normos yra priimtinos ir kiek jos yra susijusios su apskritai su platesnių klausimų apie dirbtinę reprodukciją. Aš manau, kad čia galima kalbėti apie teisę sociologiją. Žinome, jog surogacija egzistuoja beveik visose valstybėse narėse, galime tai konstatuoti Ir žinoma, jau susidurime su teisinėmis problemomis ir galvome, kad svarbu tai spręsti pirmiausia, kad būtų ir išaiškintas vaiko teisinis statusas. Be abejo, reikėtų gilintis atskirai į konkrečias teisinės pro, a, a, problemas, su kuriamis susiduria vaikas. Ir galime kalbėti apie tai, kaip teisėjas priima vienokį ar kitokį sprendimą. Ir a, būtent atsižvelgiant į tokią praktiką, galiojančią dabar praktiką, po to bus e, sprendžiama, kokiu teisės aktų reikia. Ir būtų be abejo puiku, jeigu piliečiai galėtų dalyvauti šiuose diskusijuose. Prancūzijoje iš tikrųjų kol kas tokių diskusijų trūksta. Ir beje, pagal įstatymą mes privalome vienaip ir kitaip konsultuoti su piliečiais. Aš norėčiau pabandyti atsakyti į e, kur kas platesnį klausimą, kuris buvo iš esmės iškeltas. Jūs e, pabrėžite, jog e, suragatinė motinystė dabar yra taikoma ne vien homoseksualioms poroms, kad ją naudojasi ne vien homoseksualios poros. Ir kiek suragatinė motinystė yra, yra susijusi su įvaikinimu. Ir ar, ar nereikėtų mums supaprastinti vaikų įvaikinimo procedūros ir pagal, surogacijos pagalba gimusius vaikus traktuoti kaip įvaikintus vaikus? Mes matome, kad Prancūzijoje Prancūzijoje 30 tūkstančių porų laukia įvaikinti vaikų, o įvaikinta buvo tik tai pusantro tūkstančio. Uh, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, ar mes turime pakankamai vaikų, kuriuos galima būtų įvaikinti. Na, tokių vaikų dabar yra vis mažiau. Pirmiausia, dėl to, kad tos šalis, iš kurių buvo, e, e, e, buvo įvaikinami tie vaikai, dabar grįžčiau reglamentuoja įvaikinimo klausimus. Ir dažnai įvaikinimui skirti vaikai, įvaikinti skirti vaikai nepatenka į homoseksualų e, šeimas. Ir net jei mes e, galvosime apie įvaikinimą ir gal, e, ir bandysime ne, neleisti suragatinės motinystės, tuomet mes diskriminuosime e, vyrus ir moteris. Ispanijoje, Švedijoje, Niderlanduose moterų poros gali uh, pasinaudoti surogatinę motinystę, tačiau vyr, vyrų poros to negali padaryti. Taigi čia galima kalbėti apie įvairias dirbtinio apvaisinimo ir dirbtinės reprodukcijas formas ir bus sunku išvengti e, diskriminacijos. Nes e, taikant dirbtinį apvaisinimą, moterių poros gali susilaukti vaikų, tačiau e, vyrai tokios galimybės net, neturi. Rinktinėje karalystėje, pavyzdžiui, matome, kad 2005 metais buvo leist registruoti civilinės partnerystės ir 2008 metais buvo leista homoseksualioms poroms susilaukti vaikų suragacijos pagalba. Taigi ši, šios dvi, e, šie dalykai yra tarpusavį susiję ir jeigu žengime vienu keliu, būtinai įteisinamos yra ir e, kitos e, priemonės. Dėkoju, dabar mes galime pereiti prie apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. Cecilija Vikstrom Teisės reikalų komiteto narė pasisakys šiuo klausimu ir po to kalbės mūsų svečias, kuris turėtų sėdėti šitoje vietoje, Karlosas Domelo Merinjo, apeliacinio teismo teisėjas iš Lisabonos. Prašau, prisijunkite prie manęs. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pirmiausiai turėčiau atsiprašyti dėl to, kad nėra ponios Parvanovos ir pono Lopeso, Turis White, kurie būtų mielai čia e, buvę šiandien, tačiau jie turėjo atšaukti savo dalyvavimą dėl lygos. Tačiau man iš tikrųjų labai malonu čia dalyvauti ir diskutuoti su jumis Aš labai svarbiu teisėkuros klausimų per reglamentą dėl apsaugos priemonių tarpusavo pripažinimo civilinėse bylose. Neskamba labai seksualiai šis klausimas, tačiau jis toks yra. Jis yra labai svarbus. Jis yra labai svarbus Europos piliečiams. Europos teisės pagrindų patvirtinimas apibūdinčio aukų teisės bus labai svarbus visų e, nusikaltimų aukoms, nepriklausomai nuo jų tautybės ar vietos, kur padarytas nusikaltimas. E, kuo platesnė apsauga, jos tarpusavio pripažinimas visoje ES yra svarbus. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad šis pasiūlymas kyla iš direktyvos dėl Europos apsaugos orderio nuostatų, kuris e, iš pradžių apėmė įvairiausias apsaugos priemonės, egzistuojančias įvairiose ES narėse, nepriklausomai nuo e, tos institucijos ar civilinės ar baudžiamosios, kurį būtų išleidusi. Kai kuriuose valstybės narėse aukų apsauga reglamentuojama civilinės ar administracinės teisės, nebaudžiamosios teisės, todėl buvo nuspręsta nustatyti atskirą apsaugos tarp priemonių pripažinimo mechanizmą ir suderinti dviejų priemonių taikymą. Tai yra baudžiamojo ir civilinio mechanizmo, kuris leistų apsaugos priemonės, priemonės e, e, e, panaudojantys asmenims laisvai judėti. Mūsų indėlis į komisijos tekstą buvo pagrįstas pagrindinių tikslų užtikrinti greitą, paprastą pripažinimą ir, kur tai taikytina, apsaugos priemonių įgyvendinimą. Kad pasiektume savo tikslų, mes pateikime keletą svarbių pasiūlymų. Mūsų pakeitimuose pradiniam komisijos tekstui mes leidome valstybės narėms pripažinti ir automatiškai įgyvendinti e, apsaugos orderį išduotą kitoje valstybėje narėje, pateikus pradinės valstybės narės pažymą. Mes manome, kad tai užtikrins didesnę apsaugą potencialioms aukoms, e, administracinės procedūras padarys paprastesnės jiems ir užtikrins, kad jie būtų apsaugomi bet kada ir bet kur jie bekeliautų ar perskeltų į bet kokią valstybę narę. Savo pasiūlyme mes taip pat pasisakome už ES duomenų banko įkūrimą dėl apsaugos priemonių ir išleistų sertifikatų. Mes manome, kad tai nacionalinėms institucijoms užtikrintų saugų, greitą, saugę greitą prieigą prie būtinos informacijos ir taip užtikrintų veiksmingą greitą tarpvalstybinę apsaugą nuo potencialių grėsmių. Saugomi asmenys, kurie ne, nekalba proceso kalba, kai tai susijęs su apsaugos priemonių pripažinimu, turėtų turėti teisę į vertimą e, raštu ir žodžiu. Visa informacija ir parama teikiama saugomam asmeniui taip pat turi būti pritaikyta individualioms, individualiems asmens poreikiams prieinama, suprantama forma. Kad toliau būtų galima sumažinti administracinių žingsnių skaičių, mes taip pat sutinkama, kad naudinga būtų turėti turėti standartinį daugia kalbį šabloną. Toda nereikėtų e, versti ir tai pagreitintų pripažinimą. Taigi aš manau, kadangi aš e, pakeičiu du savo kolegas e, Teisės reikalų komitete prieš perduodamą žodį ponui Marinijai, apeliacinio teismo teisėjai Lisabonoje. Norėčiau e, informuoti, koks yra šio dokumento priimimo procesas. Šiuo metu mes rengiamės antrajam trialogui su e, taryba ir komisija. Ir e, viso, visos institucijos tikisi susitarti pirmojų svarstymų, kas atitinka mūsų prioritetus. Manau, kad aš išdėšiu svarbiausius šio pasiūlymo bruožus. Ir dabar, mielai, e, atsakyčiau į klausimus ar pateikčiau papildomos informacijos. Ačiū. Merci, Cecilija. Dėkoju Cecilijai. Ir iš karto suteiksiu žodį ponui teisėjui. To... Labadiena, malonu dalyvauti jūsų seminare. Ačiū už kvietimą. Esu įstikinęs, kad šis reglamentas bus tikrai labai seksualus. O jeigu ir ne, jis vis tiek bus labai naudingas, nes čia kalbama apie labai konkretų piliečių poreikį. Reglamentą pirmą kartą skaičiau, jis man priminė vieną vietovę Italijoje 2003 metais rugsėjo mėnesį. Italijos teisingumo ministras ir e, teisingumo komisaras nuvyko ten pristatyti reglamentą. Teisingumo ministras pasakė, kad tai yra nacionalinis produktas ir taip pat sakė, kad reglamentas užbaigs vaikų grobimo e, atvejus Europoje. Ne vienas tų pareiškimų nebuvo teisingas. E, istorija dažnai būna nelabai sąžininga. Pati svarbiausia reglamento dalis buvo apleista Bruselis dubis. Ir pirmą kartą tuo reglamentu, kiek aš žinau, buvo kažkas padaryta. Buvo sustabdyta visiškai pripažinimo procedūra egzekvatorius dviem, dviem atvejais e, vaikų pagrobimo ir teisų lankantis e, srityje. Netgi federalinės šalis nedaro, ką buvo pradėjusi daryti ES, siekdama Amsterdamo sutarties e, tikslų, tai yra bendros teisingumo erdvės. Šis reglamentas buvo e, įkvėpimas kitų dalykų siekia, tai yra vykdymo orderio, mokėjimo procedūros orderio, išlaikymo pareigų Visi šie reglamentai panaudojo, pasinaudojo šiuo įkvėpimu. Ir jeigu dar pridėsime tiesioginius ryšius tarp teisėjų, turime čia pagrindinę bendros teisingumo erdvės e, filosofiją 21 amžiuje. Šis reglamentas daro tai, kas buvo akivaizdu, tačiau ko trūko. tai primena tą pripažinimo tam tikrų dalykų netaikymo laiką. Akivaizdu, kad tik per horizontales taisyklės galime pasiekti konkretų tikslą, tai yra leisti žmonėms, kuriems taikymo apsaugos priemonę perskelti į kitą valstybę. Jeigu ne, jų imobilizavimas būtų instinktyvus normalus sprendimas. Taigi, šis e, pasiūlymas dėl reglamento turi tą vertybę, kad suteikia žmonėms, kuriems taikoma, kuriems kyla grėsmė tapti auka kažkokio nusikaltimo judėti. Iš kitos pusės, veiksminga tarpvalstybinė apsauga gali turėti lemiamo poveikį e, teismo procesuose. Kodėl? Todėl, kad tai gali leisti e, laisvai tinkamai e, vykdyti procedūrinės teisės. Tai gali veikti kaip nusikaltimų prevencijos priemonė ir gali turėti dar šautinį poveikį. Tai yra e, įrodymų rinkimą. Jeigu tai ir nėra e, seksualu, tai bent jau yra fundamentaliai svarbu. Civilinės priemonės šioje srityje e, teikia tam tikrų pranašumų, nes jos yra lengvesnės, greitesnės ir kai kuriuose situacijose labiau autonomiškos. Tos priemonės paskiriamos civilinio teismo, paprastai apribojant asmens teisės vykdyti tam tikrą veiklą ar nu, panaudoti tam tikrą erdvę. Ir tai gali e, sustabdyti tam tikrą elgesį arba teisę naudotis tam tikrą erdvę, pavyzdžiui, namų būstų. Tyrime, kuris buvo atliktas prieš rengiant šį dokumentą, buvo suprasta, kad daug valstybių narių jau turi e, viduje apsaugos priemonės civilinėse bylose. Taigi tai pabrėžė tą a, e, idėją, kad reikia rasti būdų kaip pritaikyti tuos, kaip vykdyti tuos sprendimus dėl civilinės apsaugos e, tarp valstybinių mastų. E, mūsų šis pasiūlymas dėl reglamentų yra integruotas įvairiuose dokumentuose paskeltuose 2011 metais, kur taip pat yra komunikatas dėl aukų teisų stiprinimo, pasiūlymas dėl direktyvos, numatant, e, nustatant minimalius aukų teisų standartus, po to buvo pateikta tarybos rezoliucija dėl kelio gairį, stiprinant uh, aukų teisų apsaugą, ypač baudžiamosiose bylose. Ir uh, šis pasiūlymas papildė tuos visus kitus dokumentus, bandant pateikti atsakymus į e, likusią problemos dalį. Uh tai yra įsikišus kai kuriems teismams civilinėse bylose, kurie pareikalavo, kad e, apsaugos priemonės būtų eksportuotos į kitas šalis, kad piliečiai galėtų judėti. Kokie yra tikslai? Pagrindinis tikslas, kuriant šį tekstą, rengiant šį tekstą, yra užtikrinti kad asmenims nereikėtų taikyti brangių ir ilgai trunkančių procedūrų. E, laikas čia yra labai svarbus. Kalbame apie aukų apsaugą, kurios bet kuriuo momentu gali tapti nusikaltimo e, objektu. Taigi fundamentalu yra greitai viskas spręsti. Kaip šis pasiūlymas sutaupo laiką ir kaip jie susiję su tuo pavyzdžiu, kaip, kurį aš minėjau pradžioje na, čia sukūrėmės sertifikatas, pažyma, dokumentas, kuris kaip euras atitinka laisvo teismų sprendimo judėjimo poreikį. Tai yra sertifikatas, kuris gali būti vykdomas bet kur Europoje. Ir gali lemti netidėliotiną aukos apsaugą bet kur. Tai yra fundamentalu. Tai yra pagrindinė e, šio dokumento struktūros esmė, e, dalis, būtent pažyma, sertifikatas. Dar, vienas, dar viena šio pasiūlymo priemonė yra galimybė išplėsti priemonės iki, į tas šalis, kurios neturi tokių priemonių. Pavyzdžiui, mano šalyje yra gera sistema, bent jau teisinių lygmenių e, elektroninių apyrankių, siekiant sekti žmonės, kurie, kurie gali kenkti kitam asmenį, kurį mes laikome potencialią auką. Jeigu tokios sistemos, pavyzdžiui, Belgijoje nėra, e, su šia pažyma potenciali auka gali paprašyti pritaikyti panašias priemonės Belgijoje kad būtų vykdomos šios apsaugos priemonės. Tai, aišku, pademonstruoja mūsų ir problemą, kad neturime simetriškos tikrovės Europoje. Kai kuriuose šalyse neegzistuoja atsakymai į kai kuriuos, kai kuriuos apsaugos poreikius. Taigi, šis pasiūlymas dar nėra kelio galas tai nėra proceso galas, nes dar turime garantuoti, kad visa Europa e, turėtų panašias aukų apsaugos struktūras. Reikia galvoti apie bendrus, bendrus veiksmus, siekiant užtikrinti vienodą apsaugą visur. Kaip ten bebūtų, šis pasiūlymas e, teikia atsakymą dėl fundamentalaus poreikio, tai yra užtikrinti tarp valstybinių mastų sprendimus e, civilinėse bylose saugant aukas. Kuris, koks čia yra juridinis tikslas, kuris užtikrinamas? Tai yra e, laisvė, psichologinė, fizinės integralumas, Galbūt šie dalykai pateks ir ateities reglamento struktūrą ir e, užtikrins e, to apsaugos poreikio įgyvendinimą. E, labai svarbu, kad ta pati logika, kaip ir tose reglamentuose, tai yra pagrindo atsakyti mažinimas. Jeigu reikalavama įgyvendinti e, šias e, teisės, jeigu prieštarauja sprendimai ar situacijos, e, kurios gerai išaiškintos pasiūlyme, galima bus numatyti galimybę stabdyti priemonės taikymą. Taip pat labai svarbu kadangi kalbama apie laiką, apie greitį, yra tai, kad e, sumažinama formalumų. Labai fundamentalu suprasti, kad e, jokių proceso momentų nereikalavome jokių ypatingų formalumų. Įgyvendinimo teisė, akivaizdu, yra įgyvendinimo teis, e, valstybės teisė, tai gerai žino teisėjai ir visos teisinės struktūros. Tai yra geras sprendimas šiame pasiūlyme. Na ir pagaliau dar vienas dalykas, kas yra importuota iš bendradarbiavimo civilinėse bylose Europoje logikos yra formų panaudojimas. Jos yra labai svarbos, kad būtų veikiama greitai, vienodai ir sprendžiant kai kurias lingvistinės problemas. Taigi formų panaudojimas yra fundamentalus. Savo e, tyrimę pateikiau tam tikros kritikos dėl kai kurių sprendimų, tačiau apskritai pati architektūra yra puikia, yra reikalinga. Ir aš nenoriu sugadinti seksualaus e, šių pasiūlymo seksualios išvaizdos. Labai ačiū. E, Dėkoju teisėjui. Nebijoju, kad jūs norėsite pasisakyti, tačiau gal pirmiausia reikėtų užbaigti svarstyti šios tris panašius klausimus ir iš karto periname prie suaugusių asmenų teisinės apsaugos, prie tarptų, tarp valstybinių tokios apsaugos pasiekmių. Tai prašau. Unfortunately, my, my plane is leaving. Atsiprašau, bet aš galiu pavėluoti lėktuvą. Ta, jei jums leidus, aš norėčiau labai trumpai kai ką pasakyti, nes po to aš turėsiu išeiti. Okay. Uh, aš esu Anė Ho Hormanė, Suomijos parlamento teisės reikalų komiteto narėje. laaja-alaisesti toimenpiteisiin rikoksen uhrin aseman parantamiseksi. Mekanismi, jonka avulla yhdessä maassa annettu. Na, aš norėčiau labai trumpai pakalbėti apie tai, kaip galima būtų pagerinti uh, nusikaltimų, nuo nusikaltimų nukentėjusių padėtį. Mes uh, žinome, jog nukentėjusiuosius būtina saugoti ir aš manau, kad rengiamas reglamentas yra labai svarbus, ypač mums Suomijoje, nes Suomijoje Mes e, kol kas e, remiamės direktyvą dėl apsaugos orderio, dėl ribojimųjų priemonių. E, kiinnitämme. Suomija šiuo metu tikisi, kad dėrybos vyks sparčiai, kad parlamentas kuo greičiau apsvarstys reglamentą, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tokį dalyką. Šių instrumentų taikymas gali būti labai sudėtingas. Dėl tam tikrų priežasčių. Asmo, kuris kelia pavojų kitiems asmenims, gali nežinoti, kokioje šalyje galioja tam tikros nuostatos dėl aukos apsaugos. Žinoma, gerai, kad mes saugome kad mes saugome aukas ir kad atkreipiame į jų problemas dėmesį tokiuose seminaruose. Netrukus bus tarybos, ministrų tarybos posėdis ir Suomija ten pateiks savo atitinkamą poziciją šiuo klausimu. Ačiū. E, na kągi, perėmėme prie suaugusių asmenų teisinės apsaugos. Šiuo klausimu kalbės. Uh, du svečiai, arba aš matau čia tris pavardės, kas kalbės? Plakt, jūs, dvie, jūs dviese kalbėsite, ar ne? Gerai. Gerai, tuomet, tuomet jums skirtą laiką turėsite pasidalinti per pusę. Pone pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, kitų ES institucijų nariai ir gerbiami ekspertai. Dėkuoju Jums už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti šiame seminare. Mes iš tikrųjų naudojamės kiekvieną progą su Jumis pabendrauti ir dėkojame Jums už šią galimybę. Aš kalbėsiu apie 2000 metų Hagos konvenciją, o kolegos pato pakomentuos Junktinių tautų 2006 metų suaugusių apsaugos konvenciją. Jei pažvelgsite e, pro langą, ko gero suvoksite, jog e, tikrai e, dabar labai geras, geras laikas kalbėti apie suaugusių apsaugos konvenciją. Bet jums gali, gali kilti klausimas, kodėl aš tai pasakiau. Na, jūs matote, kad dabar yra šalta, šalygatvė yra slidus, yra nemažai sniego ap, prikritę. Ap, Ir tokios e, e, oro sąlygos e, sukelia nemažai pavojų pagyvenusiems žmonėms. Ir gal ir dėl to pagyvenę žmonės dažnai kraustosi į pietus, ten, kur yra šilčiau. Dažnai jie kraustosi į pietinės Europos šalis, bet dažnai keliauja ir ne ES šalis, nes mes žinome, kad net ir Europos pietuose darosi vis šalčiau. Tai todėl žmonės dažnai iškeliauja tai į Tunisą, į Maroką ir kitas šalis. Ir mes turime vieną dokumentą, kuris gali padėti šiems asmenims susilaukti apsaugos tose šalise. Uh, Mes senstam ir mūsų sveikatos būklė prastėja ir dažnai mums tokios apsaugos e, gali prireikti. Ir jei tokios apsaugos jums reikia, tuomet jums reikia žinoti, kol, e, koks teismas e, turi, kurio teismo jurisdikcija turi būti taikoma ir kaip galima pasinaudoti savo teisėmis. Gali būti, kad žmogui prireiks globėjo, ar atstovo, kuris galės priimti sprendimus jūsų vardu, sprendimus susijusius tiek su jumis, tiek su jūsų turtu, ar kilnojimu ir nekilnojimu. Ir suaugusių globos taisyklės yra tarptautinės privatinės teisės taisyklės skirtos būtent visa, visiems šiems atvejams spręsti. Ši konvencija gal nėra tobula, nes joje nėra patikta e, visų savokų e, apibrėžimo. Tačiau šiuo atveju mes manome, kad tai yra šios konvencijos privalumas, kadangi globaliame pasaulyje labai sunku būtų surasti vieną apibrėžimą, kuris apimtų visas apsaugos priemonės. Bet svarbiausia yra tai, kad ši konvencija įtvirtina tarpusavio pasitikėjimą. Ir kiekvienas teisėjas, nagrinėja kiekvieną atvejį, remdamasi savo nacionalinę teisę. Ir po to kitos šalies teisėjas turi jį pripažinti. Ir e, mes turime da, gan plašiai žve, e, e, žvelgti į tokius sprendimus. Tik tai tuomet galima bus tinkamai pripažinti kitų šalių teismų priimtus sprendimus ir juos vykdyti. Šešios valstybės narės pasirašė šią konvenciją ir dar septynios šalės ją pasirašė, bet dar neratifikavo. Taryba priėmė rekomendaciją, kuri ragina valstybės narės pasirašiusias e, šią konvenciją kuo skubiau ją ratifikuoti. Mes išplatinome jums tarybos e, e, sprendimą su minėtomis rekomendacijomis. Mums reikia taisyklių ES, bet kartu labai svarbu ir turėti ir tarptautinę teisinę priemonę, kurią galima būtų naudotis už ES ribų, nes, kaip aš paaiškinau, e, labiau pasiturintys ES piliečiai dažnai nusprendžia leisti savo gyvenimo dienas išėję pensiją ne ES šalise. Ir baigdamas Ir susipažinęs pas pono Frimston e, parengtų pranešimų, noriu pasakyti, kad mums reikia priemonių Europoje. Jei mes norime taip pat patvirtinti bendros formos e, atstovavimo dokumentą, tai būtų tikrai labai svarbus žingsnis į priekį. kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Vokietijoje, Italijoje ir Šveicarijoje yra parinktos tokio įgaliojimo formos ir jei visos valstybės narės turėtų tokio įgaliojimo formą tuomet, tai bendrą blanką kažkokį to, palengvintų konvencijos e, įgyvendinimą. Taigi kažkada tik tai e, Šiaurės Amerikoje žinomas reiškinys, kad pensininkai vas, e, žie, žiemą keliaudavo į pietus, dabar yra paplitęs visur. Ir todėl mums reikia suaugusių apsaugos. Labai trumpai, ponė, dėl to, kad mes jau vėluojame. Dėkoju. Aš tiesiog norėčiau uh, kai ką pridurti ir paminėti 2006 metų Jungtinių tautų neįgaliųjų apsaugos konvenciją ir 2000 metų Hagos konvenciją. Jums tikriausiai yra žinoma, kad 2006 metų minėta konvencija yra, pa, yra naujausia žmogaus teisės reglamentuojanti konvencija ir jos tikslas yra skatinti ir užtikrinti, jog visi asmenys su negali galėtų naudotis visomis svarbiausiamis teisėmis ir kad užtikrinti, kad būtų saugomas jų orumas. Konvencija pasirašė 155 šalis Ir šiandien visos ES valstybės narės pasirašė 2006 metų konvencijas ir 24 jau ratifikavo šią konvenciją. Mes manome, kad Hagos 2000 metų Hagos konvencija labai gerai papildo 2006 metų konvenciją ir leidžia pasirašiusioms šalims gerai rūpintis neįgaliaisiais, kurie patenka į 2006 metų konvenciją. Jau buvo paaiškinta, kodėl 2000 metų Hagos konvencija yra labai svarbi, kadangi ji nustato geresnę teisinę suaugusiųjų apsaugą ir užtikrina teisinį aiškumą ir 2006 metų jungtinių tautų konvencijos nu, e, nuostatos yra, yra, e, pa, yra e, kilusios iš 2000 metų konvencijos. Svarbus yra 18, 22 ir 12 straipsnis, kuriame kalbama apie nuostatų pripažinimą. Ki, a, Dar vienas straipsnis, kuriame kalbama apie negalių olumą, 25 straipsnis, kuriame kalbama apie sveikatą, 13 straipsnis, kuriame kalbama apie prieigą prie teisingumo. Ir baigdama, aš norėčiau paraginti valstybės narės išnagrinėti, koks ryšys egzistuoja tarp šių dviejų svarbių konvencijų ir pagalvoti, ar nereikėtų aktyviau ratifikuoti šiuos dokumentus. Dėkuoju, ponia, už tai, kad jūs kalbėjote labai trumpai ir aiškiai. O aš iš karto suteikiu žodį ponui Frimstonui. Ir gal galėtumėt pristatyti mums savo įmonę. Yes. Ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pakvietėte mane šiandien dalyvauti čia. Norėčiau trumpai pakalbėti apie praktinę patirtį Jungtinėje karalystėje, ir iš to padaryti dvi išvadas. Pajėgumai yra sudėtingas klausimas, tai nėra atskiras uh, teisinis klasifikavimas. Veiksnumas yra sudėtinga uh, savoka. Yra veiksnumas sudaryti sutartį, yra reglamentavęs sutarčių teisės pagal paveldėjimo reglamentą veiksnumas sudaryti testamentą reglamentuojamas e, paveldėjimo įstatymų, taigi skirtingi įstatymai vaidina skirtingas, skirtingas vaidmenis. Hagos konvencija yra puikus priedas prie privatinės internetinės teisės šioje srityje. Ir jį kalba ir apie apsaugos priemonės. Taigi, e, leidžia įprastinės taisyklės pripažinimo taisyklės taikyti ir apsaugos priemonėms. Be to, ten išdėstomos taikytinos teisės taisyklės dėl atstovavimo galių. O Junktinėje karalystėje, Škotijoje, Junktinėje karalystėje yra ratifikavusi konvenciją dėl Škotijos, tačiau ne dėl Anglijos ir Velso. Tačiau e, šalyje mes turime tą pačią įstatymų formą. Turime bylų atvejų, kurie bandė vertinti konvencijos poveikį šioje srityje ir tai buvo labai naudinga. Tačiau aš galbūt galėčiau pratesti Filipo mintį, tai, kad Hagos konvencija, kaip buvo minėta anksčiau, kalbant apie eismo nelaimės, e, nėra Europos teismų teismo jurisdikcijoje. Ir šioje srityje reikalingas europinis reglamentas. E, turėti įgaliojimus e, visą Europos Sąjungą šiuo metu gana sunku, kaip buvo sakyti ir kalbant apie kitus, e, kitas priemonės E, negalima pripažinti įgaliojimo ar e, prieimimo, nežinau, ką tai reiškia, bet praktinė problema su įgaliojimu šiuo metu yra tai, kad įgaliojimas gali būti tinkamas, tačiau įrodyti atitinkamai institucijai kitoje jurisdikcijoje, kad šis galiojimas yra galiojantis, labai sunku. Todėl aš raginčiau jūsų komitetą ir nacionalinius parlamentus padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume, kad kaip galima daugiau valstybių narių ratifikuotų šią konvenciją yra labai naudinga. Aš beveik paskaičiau, kad yra ir seksuali. Be to, aš manau, kad reikia paprašyti komisijos paanalizuoti reglamentą ir pagalvoti apie Europą europinio atstovavimo dokumento e, mintį, kurią, kurį galėtų ES naudoti visi suaugusiai. Ačiū. Dėkuoju. Tai buvo šios mūsų sesijos paskutinis. E, atsiprašau, dar vienas e, paskutinis pasisakymas. Od Fiorini Jūs turite maždaug 10 minučių. Dėkoju, ponė Pirmkė. Aš stengsiuosi e, sutilpti 10 minučių ir pirmiausia norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui už tai, kad buvo surinktas šis seminaras. O toliau aš norėčiau tęsti angliškai. ES e, šeimos teisė formuojama labai e, sparčiai. 2000 metais buvo vienintelės bendrai taikomos taisyklės, buvo tik tai tos, tie įsipareigojimai, kurie liepdavo numatyti pagal Briuselio konvenciją ir susijęs su išlaikymu. O šiandien mes žinome, kad jau turime daug e, ir santoką, ir kitus dalykus reglamentuojančių taisyklių. Ir daug taisyklių taip pat yra rengiama. Šios taisyklės dažnai yra susijusios ir su tarpvalstybinėmis, tarptautinėmis santokomis. Tam, kad galima būtų baigti renkti išsamesnį teisinę sistemą, reikėtų apsispręsti dėl teisinio pagrindo, kurį galima būtų taikyti visiems šiems teisės aktams. Leiskite sutekti dėmesį į dvi taisyklės, kurios yra naudojamos skirtingais atvejais. Pirmiausia, galima būtų priimti ES ligmens priemonę pagal ES uh, funkcionavimo starties 82 straipsnį. Mes visi žinome, kad šeimos teisės uh, srityje taikoma yra ypatinga teisėkuros procedūra, pagal kurią yra a, uh, priimami sprendimai vienbalsiai taryboje po konsultacijų su Europos parlamentu. Tačiau Kai kuriais atvejais gali būti pasinaudota vadinamąją pasarelį nuostatą, pagal kurią, bu, o tai reikštų, kad bus takoma įprastinė teisėkuros procedūra. Jei kalbama apie priemonės, kurios nebus taikomos visoje ES teritorijoje, bet tik kai kuriuose valstybėse narėse, tuomet pagal sutartį kai kurios valstybės narės gali taikyti pagilinto bendradarbiavimo procedūrą ir tuomet šeimos teisės srityje bus taikoma ypatingoji teisėkuros procedūra ir tuomet bus taip pat naudojama ta, ta pasarėlės nuostata. Dabar aš pakomentuosiu kiekvieną iš šių atvejų. Pirmiausia, 28 straipsnio trečioji dalis ir įprastinė teisėkuros procedūra. ES funkcionavimo veikimo sutartis numato kad įprastinė teisėkuros procedūra negali būti taikoma šeimos teisiai. Visi žinome, jog šeimos teisės ypatingą statusą galima paaiškinti to, kad šeimos teisė yra labai delikatus klausimas susijęs su nacionalinėmis tradicijomis ir vertybėmis. Tačiau galima kilti klausimą, ar e, iš tikrųjų e, pasiteisina rengiamos konsultacijos ir ar jų pakanka, nes kai kas sprendžiami yra klausimai, kurie rūpi ES piliečiams, ar nereikėtų aktyviau traukti jų tiesiogiai išrinktus atstovus į diskusijas. Toliau, būtinybė vienbalsiai priimti sprendimus gali pakenkti mūsų siekiams, nes žinome, kad kai kurios valstybės narės gali blokuoti kai kurias nuostatas e, dėl savo nacionalinių interesų jau žinome to, tokio elgesio pavyzdžių. Antra vertus, e, gali būti siekiama kompromisų, kurie, kurių kokybė negalės būti patenkinama. Taigi, taikant 81 straipsnio šios dalies pirmąją įtrauką, būtų dar sunkiau pasiekti uh, užsibrieštų tikslų. Ar tai reikštų, jog reikėtų dažniau rengtis pasarėlės nuostatą? Pagal 81 straipsnių trečios dalies antrąją įtrauką taryba vienbalsiai po konsultacijų su Europos parlamentu gali nuspręsti taikyti įprastinę teisėje kurios procedūrą pagal kurią turėtų būti plėtojamas platesnis institucinis dialogas ir ta, taryboje taikoma kvalifikuotos daugumos procedūra. Be abejo, galima būtų pak, čia kelti klausimą, ar tai nesumenkina valstybių narių vaidmens tokio svarbioje srityje kaip šeimos teisė. Ir gal tam reikėtų priešintis e, iš, dėl principinės nuostatos. Mes norime gerbti skirtingas teisinės sistemas ir valstybinarių nacionalinius ypatumus. Na, aš šį klausimą atsakyčiau ne. Nereikėtų pernelik išpūsti valstybių narių suveren, e, suverenumo ir grėsmės, kuri gali kilti panaudojus pasarėlės e, nuostatą. Nes, kaip žinia, sprendimą, sprendimą turės patvirtinti ir nacionaliniai parlamentai, o jie galės blokuoti uh, sprendimą. Taigi, kokia nors valstybė narė gali pasipriešinti tam, kad būtų taikoma pasarėlės nuostata arba pasinaudodama uh, savo atstovais taryboje arba uh, uh, pasitelkdama nacionalinio parlamento narius. Ar yra kokių nors šeimos teisės sričių, kuriuose negalime reglamentuoti remiantis įprastinė teisėkros procedūra? Na, atsakymas į šį klausimą priklauso ne tiek nuo e, šeimos teisės končios srities, kiek nuo siūlomos priemonės turinio. Nes kai kurios priemonės gali būti susijusios tiek su šeimos teisė, tiek su nuosavybė e, reglamentuojančiais teisės aktais, ar tai jau buvo e, kalbama šiandien po pietų. Uh, Ir būtų tikrai neteisinga manyti, jog e, dėl to, kad reglamentuojami yra keli skirtingi e, teisės aspektai, reikia automatiškai taikyti pasarėlės nuostatą. Taigi, man atrodo, kad Viskas turėtų priklausyti nuo sulomos priemonės turinio ir nuo to, kiek ta sritis, e, apie kurią kalbama, yra jau, jau e, suderinta e, arba taikant teisingumo teismo praktiką arba remiantis tarptautiniais dokumentais. Ir Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, reikia supaprastinti procedūrą, pagal kurį taikoma yra įprastinės e, e, teisėkuros procedūra. Ypač tais atvejais, kai iš esmės valstybės narės sutarė dėl siūlomo reglamentavimo. Valstybės narėms ne visuomet yra lengva susitarti ir kitas klausimas yra, ar yra tokius ryšių, kuriuose valstybės narės niekuomet negalės susitarti ir gal reikia ieškoti kitokios reglamentavimo formos. Sutartyse, pavyzdžiui, kalbama apie jūs pagilinto bendradarbiavimo procedūrą, kuri gali būti taikoma tam tikromis sąlygomis. Bet net ir tuomet, kai yra laikomasi šių sąlygų, ne visuomet automatiškai yra taikoma pagilinto bendarbiavimo procedūra. Pirmiausia, šiai procedūrai pradėti reikia, turi būti pateiktas atitinkamas prašymas, kurį pateikia Europos komisija ir po to patvirtina taryba ir Europos parlamentas. Šis šios procedūros mechanizmas yra gan sudėtingas. Ir pagilinto bendradarbiavimo modelį reikia taikyti tik tai išskirtiniais atvejais. Ir antra, tik tuo met, kai toks bendradarbiavimas iš tikrųjų yra naudingas Europos Sąjungai. Ką reiškia išskirtiniai atvejai? Kartais tą patį tikslą galima siekti skirtingomis priemonėmis. Pavyzdžiui, galima bandyti spręsti kokią nors problemą, ta, ta, bandant iš esmės ką nors reformuoti, iš esmės reglamentuoti, arba galima tai daryti kur kas konservatyviau. Jei pasirinkamas pirmasis modelis, bet pato dėrybos neduoda teigiamo rezultato, gal tuomet reikėtų pereiti prie pagilinto bendradarbiavimo procedūros. Uh, tam, kad būtų bent jau iš dalies pasiekti užsibriežti tikslai. Arba reikėtų iš pradžių pabandyti aptarti mažesnės apriepties netokį ambicingą dokumentą, kuris galėtų būti taikomas visoje Europos Sąjungoje. Ir čia kyla klausimas, ar reikėtų daugiau dė... pirmenybė teikti toms taisyklėms, kurios gali būti naudingos tam tikrų šalių piliečiams, ar toms priemonėms, kurio nėra, nėra gal tokios veiksmingos, bet gali būti naudojamos visose valstybėse narėse. Ir baigdama, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, dažnai yra pamirštama, kad ES veikimo sutarties 20 straipsnėje yra kalbama apie du tikslus. Pirmiausia, tai yra konkretesnės prakti, apie konkretesnės praktinės priemonės ir apie ES tikslus. Ir antras dalykas dažnai yra sunku pateisinti, kodėl pasitelkiama gilesnio bendradarbiavimo procedūra šeimos teisės srityje. Jei mes sukursime sistemą, pagal kurią galima, gali, galios skirtingos nuostatos skirtingos valstybės narėse, mes turėsime tik tai daugiau teisinio neiškumo. Ir todėl aš manau, kad pagilinto bendradarbiavimo procedūros pritaikymas prieštarauja ES tikslams. Ir aš manau, kad ši procedūra turėtų būti taikoma tik tai išskirtiniais atvejais. Dėkuoju. Merci. Uh, donc, nous... Dėkuoju. Dabar galime pradėti diskusiją. Uh, Jei paprašysite žodžio, galėsite jį ir gauti. Mes e, beveik pusvalandį vėluojame. Ir aš žinau, kad jūs ko gero skubėsite į, lėk į lėktuvus ir traukinius, bet bet kuriuo atveju galite pasisakyti dabar. Non, personne, madame. Ne, niekas nenori kalbėti, ne, ponė, ir jūs nenorit. Elis iš Vietnamo. Taip, tai prašau, ponė. Dėkoju, ponė. 30 e, e, sekundžių. Tiesiog norėčiau e, pabrėžti, jog Hagos konvencijoje kalbama apie suaugusiųjų apsaugą ir apie ir paminėti, jog uh, Joje taikomas yra suaugusių apibrėžimas, yra asmenys susilaukė 18, 18 metų. Ir pastarojų metų mes e, stengiamės taip pat ir rūpintis ir 96 metų konvencija dėl vaiko, e, vaikų apsaugos. Ir mes manome, kad tai yra labai svarbus dokumentai ir būtų puiku, jeigu valstybės narės, kuo skubiau uh, visus juos ratifikuotų ir pritaikytų. Dėkuoju Jums už Jūsų paaiškinimą. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais euh, laisser la présidence à Madame Catherine. Aš dabar uh, į pirmininko, dabar pirmininko kėdę užleisiu Catherine Zaponi. Atsiprašau, kad mes vėluojame ir kad pirmininkavimą jūs perdodu vėluodama, bet prašau, gal jums geriau seksis pirmininkauti. Good afternoon. Um, so, welcome. Labą dieną. Taigi pradėčiame trečią seminaro dalį. Ir aiškinamės, ar Europos priečiai gali pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Noriu pradėti šią sesiją pateikdama keletą pastabų. Ir toliau pirmininkausiu ir perėsime prie mūsų prelegentų, paskutinių prelegentų šį vakarą. Čia yra paskutinė sesija, tačiau ilga diena buvo, tačiau raginu visus dar pasiklausyti ir pasiklausyti ekspertų, kurie pateiks savo mintis. Tai keletas įžanginių pastabų. Labai dažnai diskusija apie civilinę būklę yra susijusi su tapatybės civilinių teisų regla, reglamentavimo ir pripažinimo e, asmens pripažinimo e, valstybėje ir visuomenėje klausimais. Turint galvoje, kad toks pripažinimas dažnai atitinka ar yra kultūrinių normų, tradicinės praktikos rezultatas, pokyčiai šioje teisės rytyje yra lėti. Tačiau pokyčiai tarp valstybinio judėjimo, gyvenimosios vietos, ar darbo vietos e, yra, vyksta greitai, greitai Europos projekto metu. Ir e, visi susidarė su įvairiausiais e, civilinio statuso taisyklių interpretacijomis ir kur civilinio statuso nustatymai yra kliučių, ar atsiranda, jie pasidaro pridėnę naštą Europos piliečiai negali iki galo pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Šie pribojimai piliečiai gali turėti įvairiaipių e, didelių pasiekmių jų tapatybei, e, šeimai ir darbui. Žinoma, e, žmonių teisės turi būti suderinti su poreikiu kovoti su sukčiavimo atvejais. Pavyzdžiui, Airijoje teisės aktai šiuo metu rengiami siekiant e, sutartinės vedybės po to, kai buvo iškelta atveju, kai ES piliečiai tokiu būdu na, e, sudaro santoką su trečiųjų šalių piliečiais. Kasmet vyksta 350 tūkstančių tarp valstybinių vedybų ir tai turi pasiekmių. Iš savo perspektyvos galiu pasakyti, kad tai yra labai svarbus klausimai Aš esu Airijos pilietė, aš taip pat esu Junktinių valstybių pilietė, aš gyvenu Dublinė su savo e, vyru, daktaru Anne-Louis Gilligan. Šiuo metu sėkiu pripažinimo e, per teismus Airijoje. Nors aš e, ištekėjau Kanadoje prieš 8 metus, nes vienintelė, tai vienintelė vieta, kur tos pačios liūties asmenys galėjo uh, E, vesti, nebūdami rezidentais, mes susidurime su tais, tomis pačiomis problemomis, kaip ir kitos tos pačios lyties poros, jeigu jos e, išvyksta iš tos jurisdikcijos, nuvyksta į kitą šalį, kur numatyta e, tokia, tokias santykių rušis, jų e, sankis gali būti perkvalifikuotas į civilinę partnerystę. Man atrodo, kad tai yra civilinės būklės e, tam tikro rango sumažinimas. Civilinis, civilinė būklė yra asmens e, asmenybės esmė. Airijoje, kaip senatorė, aš dažnai kalbu apie uh, lyties pripažinimo klausimus ir Airija yra vienintelė ES šalis, kuri uh, nenumato e, e, lyties pakeitimo pripažinimo, e, nors įvairios skalimo žinumų e, grupės susiduria su e, neligybė, nors ir gyvena įvairiose šalise, kuriuose nėra piliečiai. E, na ir iki šiol civilinė būklė yra valstybinarių kompetencija. E, nors jos e, šią kompetenciją taiko, jis turi laikytis ES teisės, ypač sutarties nuostatų, kad pilietis e, gali gyventi bet kurioje ES šalyje. Taigi, šioje paskutinėje sesijoje kalbėsime apie kliūtis, e, civilinės būklės registraciją ir apie viso to ateitį. Ir čia išklausysime tris ekspertus. Taigi, pirmiausia, kviečiu daktarę Mariolino Elė Antonijo, kuri yra asocijuoti juriskonsultė e, Milijo firmoje Briuselėje ir ji papasakos mums apie civilinę būklę Europos Sąjungoje. Kokios svarbiausios problemos kyla piliečiams ir kokiu veiksmu reikia imtis, prašom. Uh, Pone pirmininkė, dėkoju Jums, dėkoju Jums už Jūsų kvietimą Džiugiuosi, kad jūs pradėjote nuo to, jog pabrėžite, jog šis klausimas yra labai aktualus. Civilinės būklės problemos yra labai aktualios. Ko gero, kiekvienas šioje salėje yra vienai per kitaip susidūręs su tarp valstybiniais dalykais. Galbūt taip, kad jūs gyvenate ne savo kilmės šalyje, gali būti ir kitų situacijų. 2010 metais e, e, statistika parodo, jog 12 milijonų ES piliečių gyvena ne savo kilmės šalyje. Bet jūsų tarp valstybinės aspektas gali būti susijęs ir su to, kad jūs atvažiavote čia dabar į šią konferenciją. Arba gali būti taip, kad jūs e, norite aplankyti uh, užsienyje gimdančią dukrą arba tenai užsienyje mirštantį giminaitį, arba jūs norite e, dirbti kitoje šalyje. Pavyzdžiui, e, statistika rodo, jog penki e, iš tūkstančio dirbančiųjų gali būti laikomi keliaujančiais darbuotojais. Gali būti ir kitų situacijų. Pavyzdžiui, 2010 metais 90 milijonų ES piliečių lankėsi kitoje valstybėje narėje tam, kad tenai gautų kažkokias paslaugas. Tai gali būti ir sveikatos e, paslaugos, stomatologinės paslaugos. Taigi šiandien gyvenimas toks, kad dažnai susidurėme su tuo, kad patenkame į kitą šalį ir tose šalise mums gali prireikti civilinės būklės dokumento - gimimo liudijimo, e, santokos liudijimo, mirties liudijimo. Tai yra svarbus dokumentai, kurie yra reikalingi mums visiems mūsų kasdienėme gyvenime. Ir labai svarbu yra turėti šios dokumentus, kad jūs galėtumėt gauti viešasias paslaugas. Pavyzdžiui, Be šių dokumentų jūs negalėsite gauti nedarbo pašalpos. Taigi, piliečiai dažnai susiduria su problemomis, kurios kyla dėl civilinės būklės dokumentų. Mūsų konsultacinė, konsultacinė įmoniai Milijo buvo užsakytas tyrimas, kurio metu mes turėtume išnagrinėti, su kokiomis problemomis susiduria piliečiai dėl civilinės būklės dokumentų. Mes atlikome ES ir, civili, ir tarptautinės teisės civiliniais klausimais apžvalgą ir lyginamą nacionalinių teisų, kai kurių nacionalinių teisų analizę. Mes e, e, išsiaiškiname, su kokiamis problemomis piliečiai dažniausiai susiduria, kai jie keliauja į kitą šalį. Ir taip pat mes stengiamės parengti rekomendacijas ES institucijoms, kurios atsižvelgtų Europos Sąjungos kompetenciją ir galiojimus šiuo metu. Taigi, kokios yra pagrindinės mūsų atlikto tyrimo išvados? Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad pirmiausia, patekė tarp valstybinę situaciją, sunkiausia yra išsiaiškinti, kuri šalis turi išduoti e, civilinės būklės dokumentą. Sakykime, aš esu italė ir aš noriu gauti savo tėvo gimusio Vokietijoje gimimo liudimą. Ir kyla klausimas, ar aš turiu ieškoti to dokumento ten, kur mano tėvas gimė, ar ten, kur jis visą gyvenimą gyveno ar toje vietoje, kur jis mirė. Įsivaizduokime, kad tai buvo tris skirtingos vietos Vokietijoje. Aš asmeniškai nežinau, kur man reikėtų kreiptis, nes e, aš tiesiog neišmanau, teis, kokie e, įstatymai galioja Vokietijoje ir nežinau, kurioje vietoje turėtų būti saugomi mano tėvo civilinės būklės dokumentai. Ir man, užsieniečiai, nėra lengva išsiaiškinti, kurgi man ieškoti tų dokumentų. Tai gali man kainuoti ir laiko, ir pinigų. Taigi, ką gali padaryti ES tam, kad palengvintų piliečių gyvenimą? Pirmiausia, ES galėtų paraginti valstybės narės geriau informuoti piliečius apie tai, e, kokios sistemos galioja kitose valstybėse narėse. Ta galima daryti pasitelkiant e, tinklap, e, tinklapius, pavyzdžiui, EU Judicial Angels portalą. Arba galima būtų įsteigti nacionalinius informacinius centrus, kur piliečiai galėtų gauti informaciją. Tokie e, centrai taip pat galėtų turėti savo tinklapį arba su jais galima būtų susiekti telefonu. Na, įsivaizduokime, kad aš pagaliau išsiaiškinau, kur man ieškoti savo tėvo gimimo liudijimo arba, e, arba kitą civilinės būklės dokumentą. Ir aš iškart susiduriu su kita problema. Kaip man gauti tokį dokumentą? Įsivaizduokime, kad aš ir mano partneris, mes esame italai, mes norime susituokti Italijoje ir Belgijos pareigūnai reikalauja, kad mes pateiktume liudi, savo gimimo liudimus tam, kad jie galėtų mūsų sutuokti Belgijoje. Tam, kad aš galėčiau gauti Italijoje išduotą e, gimimo liūdimą, aš turiu nuvykti į Italiją, nueiti į metrikacijos biurą, pasimti gimimo liūdimą ir po to grįžti į Belgiją su to gimimo liūdimu ir jį įteikti atitinkamoms Belgijos institucijoms. Tai be abejo, e, tam reikia ir laiko, ir pinigų. Taigi, mes pateikėme vieną e, rekomendacija, kurie susijusi būtent su tuo, kaip galima būtų e, paprašiau išduoti piliečiams e, jų civilinės būklės dokumentus. Ir norime, kad ši sistema nekainuotų daug piliečiams ir kad kartu jų užtikrintų, jog e, išduodami dokumentai yra tikri. Taigi šioje srityje ES gali e, paraginti valstybės narės sukurti elektroninę keitimo su dokumentais platformą. Ir valstybės narės galėtų bendradarbiauti tarpusavį ir pačios nuspręsti, ar reikia kurti naują tokią sistemą, naują platformą, ar galima pasitelkti jau egzistuojančias e, sistemas. Tokios sistemos beje jau egzistuoja. Pavyzdžiui, egzistuoja Europos civilinius būklės registrų e, tinklas arba e, e, kitos priemonės numatytos pagal, pagal 33 konvenciją. Taigi, įsivaizduokime, kad aš gavau man reikalingą dokumentą ir iš karto aš susiduriu dar su viena problema. Šio dokumento pripažinimas. Įsivaizduokime, aš turiu tokį dokumentą, mirties liūdimą, išduotą Italijoje ir man reikia, kad jį pripažintų Vokietija, kaip teisėtai galiojantį mirties liūdimą. Tokiu atveju Italijos pilietis turi gauti tokiam dokumentui apostilę ir po to išversti šį dokumentą ir vertimą turi atlikti e, e, E, kvalifikuotas e, atitinkamą sertifikatą turintis vertėjas. Tai taip pat ir kainuoja, ir tam reikia laiko. Taigi, tai yra labai sudėtinga procedūra. Apostilės e, sistema. Aš manau, kad čia ES turėtų pradėti diskusija valstybėse narėse apie tai, ar galima būtų e, panaikinti apostilę. Gal, kai mes e, e, pradėsime diskusiją, gal mes pakalbėsime apie sukčiavimus šioje srityje. Tačiau mes žinome, kad kelios valstybės narės jau ratifikavo uh, ICCS e, e, konvencijoje numeris 17, e, numeris 17 ir taip pat egzistuoja keli dvišaliai susitarimai dėl apostilės. Taigi akivaizdu, jog jaučiama būtinybė atsisakyti apostilės, o tai reiškia, kad gal jau ir pribrendo laikas pradėti platesnę diskusiją. Arba gali būti dar vienas variantas. Galima būtų pakeisti dabar užduodamą popierinę apostilę elektroninę, skaitmeninę apostilę. Pavyzdžiui, galima pasitelkti jau įgytą patirtimį, patirtimį kuri buvo įgyta įgyvendinant Hagos konvenciją dėl tarptautinės privatinės teisės. Ir ES taip pat turėtų paraginti valstybės narės keistis geriausią praktiką apie tai, kaip galima būtų arba atsisakyti apostilės, arba padaryti apostilės sistemą kuo paprastesnė ir pigesnė. Be to, ES turėtų ieškoti techninio sprendimo šiuo klausimu. Toliau vertimas manome, jog ES turėtų paraginti valstybės narės pripažinti jau galiojančias e, tarptautinės e, formas. Pavyzdžiui, pagal ICCS e, jau parengti yra gimimo santokos mirties liūdimų blankai ir galima būtų juos pritaikyti. Ir manau, jog visoje Europoje taip pat galima būtų naudoti bendrą, bendrą uh, formą. Tai nereiškia, kad visi nacionaliniai gimimo liudijimai bus suvienodinti. Ne, tiesiog jie turėtų atitikti tam tikrus reikalavimus. Ir jeigu jie tokius reikalavimus atitinka, tuomet kita valstybė narė privalo juos pripažinti. Įsivaizduokime, jog pilietis e, surado vietą, e, kurioje jis gali gauti dokumentą, jis jį gavo, jis jį pripažino, užtikrino, kad to dokumento teisinės statusas yra pripažintas, tačiau toliau jis turi padar, nemažai padirbėti, jog būtų patvirtintas to dokumento e, patvirtinamas turinys. Teisinė prasme. Čia iš esmės galioja tos pačios rekomendacijos. Civilinės būklės dokumento turinio pripažinimo problema iškyla vėlgi dėl to, kad skiriasi teisinės sistemos. Pavyzdžiui, gimimo liūdėjimuose pateikiama informacija skiriasi. Pavyzdžiui, Prancūzija, Prancūzija gali atsisakyti pripažinti Italijos gimimo liūdėjimą dėl to, kad jame nėra pateikta visa pagal Prancūzijos įstatymus reikalaujama informacija. Kaipgi galima būtų palengvinti piliečių gyvenimą tokiu atveju? Galima būtų paraginti valstybės narės naudoti priedus, kurie atitiktų kitų valstybių narių įstatymus. Ir yra ir kitų problemų susijusių su civilinės būklės dokumento turinio pripažinimu. Pavyzdžiui, Olandijoje registruota homoseksuali santoka nebus pripa, pripažinta Italijoje, nes Italijoje manoma, kad tai prieštarauja viešai tvarkai. Uh, arba neregistruota, neregistruotas gyvenimas kartu kaip bendro buvimo forma nebus pripažinta Bulgarijoje, nes ten tiesiog neegzistuoja tokios teisinės savokos. Taigi, aš manau, kad mums reikėtų pasirengti uh, Sąjungos veikimo sutarties 21 straipsnių, ten, kur parašyta, jog taryba ir parlamentas, e, pritaikydami bendrą teisėkuros procedūrą, gali e, priimti taisyklės, kurios galėtų prisidėti prie laisvo judėjimo įtvirtinimo ES, net ir tuomet, kai ES neturi kompetencijos e, tam tikroje srityje. Ir aš manau, kad būtent šios straipsnių reikia pasi, pasiremti tam, kad būtų pripažintas ir uh, turi, dokumento ir turinys ir jo suteikiamos pasakmės. Įsivaizduokite, kad du italai kitoje šalyje susitokė ir jie sugrįžta į Italiją ir jie nori pasinaudoti sutoktiniams suteikiamomis mokestinėmis lengvatomis. Italijoje be abejo jie negali to padaryti, nes Italija nepripažįsta homoseksualių santokų. Be abejo, ES taip pat galėtų bandyti keisti ir bendrą požiūrį į LGBT asmenys. Ir tą ES gali daryti pasiremdama ES veikimo sutarties 21 straipsnių. Dėkuoju. Uh, you, uh, doctor... Uh, Ačiū, dr. Eli Antonijo, už labai išsamų pasisakymą apie labai įdomų tyrimą. Ypač uh, Džiaugiuosi, kad jūs problemams siūlote sprendimus ir e, patikite pavyzdžių, koks galėtų būti ES vaidmuo konsultacijose ir diskusijose ir galų gale e, teisėkuros būdu sprendžiant problemas e, per Stokholmo teisingumo programą. Toliau išklausysime pono Dankano Maknyvano, kuris yra tarptautinės civilinės būklės komisijos pirmininkas buvo Škotijos generalinis registratorius. E, apie sukčiavimą civilinės būklės klausimais. Ačiū pirmininkė, labai malonu čia būti, nors jau yra ir be 15.6 e, žiemą vakare po ilgos dienos. Aš kalbu kaip Tarnės civilinės būklės komisijos pirmininkas e, ir ne Junktinės karalystės e, vyriausybės atstovas, kuris šiandien kalbėdamas kalbėjo visiškai kitokius dalykus. Čia aš esu kaip tos e, ICCS pirmininkas. Ši komisija atsiradus 49 metais, kad e, palengvintų radavimą ir keičiantis informaciją apie civilinę būklę. Šiuo metu turi 15 narių ES ir ne ES valstybių narių. Yra parengusi įvairių konvencijų, kurių daktarė Elė Antonijo paminėjo kelias, už ką aš dėkoju. Kadangi mums labai rūpi civilinės būklės dokumentų tikslumas, sukčiavimas ypač mums rūpi. Todėl daugelį metų TCBK, Tarptautinė civilinės būklės komisija, aktyviai veikia užkirzma kelią sučiavimui. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į veiksmus užkirsti kelią sučiavimui, kas reikalauja patildomos biurokratijos, patikrinimų, užima daug laiko, daug kainuoja ir mūsų pagrindinės užduoties e, skatinti e, laisvą judėjimą, kad piliečių gyvenimas būtų lengvesnis tarp valstybinėse situacijose, kaip minėjo dr. Lė Antonijo. Čia yra tam tikra įtampa, kurią mes norime sumažinti dėl akivaizdžių priežasčių. Norėčiau trumpai pakalbėti apie sukčiavimo esmę civilinės būklės srityje. Yra šiek tiek statistikos. Pavyzdžiui, sunku pasakyti, kiek e, yra nelegalių migrantų Belgijoje. Tačiau statistikos trūksta, e, tačiau tokių atvejų padaugėja, kadangi daug, didėja transnacionalinis judėjimas ir registra, e, registratorių sukčiavimas yra retas atvejis. E, paminėčiau merą iš vienos šalies, kurios neįvardysiu, kuris registravo savo mirtį, kad išvengtų baudžiamojo persikėjimo. Tačiau tai yra tiesiog įdomus anegdotas, tai nėra tikrovės dalykas. Daugiausiai sukčiavimo pasitaiko neteisingai deklaruojant apie vedybas, tėvystės pripažinimo atvejus. Pavyzdžiui, man dviejų vaikų pakanka, tačiau kai kurie žmonės nori turėti daugiau vaikų ir yra pasirengę e, tvirtinti neteisingai, kad jie yra tėvai kažkieno. E, sufalsifikuoti dokumentai, ypač gimimo e, pažymos Ir e, aš sakiau, kad e, mūsų komisija nuo 92 metų aktyviai veikia sukčiavimo prevencijos srityje. Mes e, surinkome pakankamai žinių, turime civilinius registratorius, kurie yra atsakingi už civilinės būklės e, įvykių registravimą, turime vyriausybės atstovus, kaip ir aš dirbau vyriausybėje, kol išėjau pensiją, turime civilinės teisės ekspertus iš vairių Europos universitetų, gal paminėti Graikiją, Ispaniją, Vokietiją. Ir turime nuolatinę darbo grupę e, dirbančią skaičiavimo klausimais. Paskutinis jos susitikimas įvyko praėjus metų rugsėjo mėnesį, dabar jis susirinks e, kovo mėnesį. Ir sukčiavimas yra nuolatinis klausimas mūsų generalės asamblėjos metu, o kita asamblėja įvyks šių metų kovo mėnesį. Mes renkame informaciją tokiamis priemonėmis apie tai, kokie sukčiavimo tipai pasitaiko ir kokios e, galėtų priemonės sėkmingai taikomos daugiau ar mažiau įvairiose valstybės narėse mūsų devintoji rekomendacija paskelbta penktaisiais metais, 2005 metais, ypač svarbi, nes ji e, apibūdina tikrų dokumentų charakteristikas ir kaip galima nustatyti suklastotus dokumentus. Tai yra praktiniai dalykai. Neturime magiškos, stebuklingos formulės, kaip iškaisti kelią sukčiavimui, o veiksmai, prevenciniai veiksmai gali būti riboti nes reikia vengti e, e, teisės įvedybas ir šeimos gyvenimą, šeiminį gyvenimą e, apribojimo, kuomet Junktinė karalystė vieną kartą, Junktinė karalystė buvo paskelbta kalta dėl tokios teisės pažinėjimo žmogaus teisų teisme, kuomet reikėjo mums pakeisti ir savo įstatymus kontrapriemonės, baudžiamosios ir prevencinės egzistuoja. Ir e, gali būti e, veiksmingos, jeigu jos ryštingai taikomos ir yra tinkami ištekliai. Tačiau negaliu pasakyti, kad jos yra tobulos. Kokios e, dabar yra mūsų komisijos darbo pagrindinės temos? Paminėčiau du dalykus. Pirmasis yra akivaizdus. Mes aktyviai dirbame E, siekdami užkirsti sukčiavimą su tapatybė. Ir šioje srityje mes e, dirbame apie su užsienio dokumentų tikroviškumo nustatymu. Tačiau mūsų viena įdomiausių e, darbo temų yra skurti kompiuterinę sistemą, kuri galėtų atlikti tai, apie ką kalbėjo E, Pone Ali Antonijo, e, siekiant užkirsti kelią sučiavimui ir padėti piliečių laisvam judėjimui, nes kompiuterinė sistema pateikianti dokumentas su elektroniniu parašu ar tai Slovenijoje, ar Škotijoje registratoriui yra mažiau e, sistema, kuri mažiau e, leidžia sukčiauti negu kad e, popieriniai dokumentai. Taigi kompiuterinė sistema leidžia iškirsti kelią sukčiavimui ir padeda keistis informaciją apie civilinę būklę, e, kaip kad minėjo daktarė Leontonijo. Taigi, norėčiau pareklamuoti mūsų komisiją, mūsų darbą, dar vieną reklamą pateikti, nes daktarė Eli Antonio, kurios anksčiau iš tikrųjų nepažinojau ir anksčiau nesustikęs ir jį manęs iš tikrųjų ne, nepapirko. Taigi ji padėjo mūsų reklamuoti, mes turime ilgalaikę patirtį civilinės būklės klausimais ir labai malonu, kai ES parengė žalę būk, knygą apie civilinę būklę prieš du metus, gruodžio mėnesį, kalbėjo ir apie komisijos darbą mes galime nustatyti, kokie yra nauji sukčiavimo atvejai ar tipai, pasidaryti informaciją apie kontrpriemonės, nors e, šios priemonės e, laikas laiko keičiasi, nes sukčiavimas irgi keičiasi, o kontrpriemonės, kurias mes minime savo dokumente, kurį išdalinome, e, gali būti pasikeitusios ar pasenusios. Aš pabrėžiu e, kompiuterinės sistemos, kompiuterinės platformos e, svarbą. Ir e, sakyčiau, kad mes sukūrėme nemenką dalį praktinio pagrindo, kuris gali padėti žmonėms laisvai keliauti ir užkirsti kelią sukčiavimui. Ko reikia, senatorė, tai politinės valios nugalėti tam tikrus sunkumus, kuriuos minėjo daktarė Elija Antonijo. Ir suteikti papildomos jėgos civilinių registratorių darbe ir vyriausybių darbe visoje Europos Sąjungoje, siekiant užkirsti kelią ir persekėti e, sukčiavimą su civilinio statuso dokumentais. Labai ačiū, tikiuosi, kad ne per ilgai ir ne per nuobodžiai kalbėjau. E, visiškai tai visiškai neapalama, Nivenai, jūsų pasisakymas buvo labai įdomus. Noriu padėkoti Jums ypač už tai, kaip pradžioje ir pabaigoje Jūs priminėte mums e, tai, kad kaip Jūs e, bandote subalansuoti du dalykus, tą susirūpinę apie sukčiavimų ir uh, E, laisvo judėjimo palengvinimą. Tai yra labai svarbus aspektas. Ir be to, tai kaip jūs natūraliai susijęte visą tai su, su dr. Eliantonijo pasisakymu. Ir jūs pozityviai teigiate, kad yra tokia kompiuterinė platforma, kuriama tokia kompiuterinė platforma, Galbūt jau ir naudojama, siekiant išspręsti tokias problemas. Ir baigėte raginimu panaudoti politinę valią spręsti šias problemas. Kompiuterinė platforma, jeigu galiu atsakyti jūsų klausimą, yra bandomosiose bandymo stadijose. Ja kofinansavome Europos Sąjungoje, mes esame labai dėkingi už tą finansavimą. Labai ačiū. Tikiuosi, kad bus klausimų ir komentarų iš kitų, bet dabar paskutinis e, pasisakymas daktarė Božana Zadravets, kurie kalbės apie civilinės būklės dokumentus, civilinės metrikacijos įstaigų pareigūnų patiriamis sunkumai, sprendžiant dėl teisinių spragų kilančias problemas. Dėkuoju, gerbėmiai ponai ir ponios, dėkuoju Jums už šią galimybę pakalbėti apie problemas, kuriomis susiduria mūsų piliečiai, kai yra registruojama jų, registruojamas jų civilinės statusas. Aš esu iš Marelburgo, iš antro didžiausio Slovenijos miesto ir aš dirbu metrikacijos biure jau 25 metus, taigi man puikiai yra žinomos problemos, su kuriomis susiduria piliečiai. Europos Sąjunga yra šilakinės visuomenės sinonimas. Tačiau dėja ne asmeninio statuso srityje. Civilinio statuso reglamentavimo skirtumai yra tokie pat kaip ir prieš 25 metus. Ir mūsų piliečiai susiduria su administraciniais sunkumais, kai jie bando užtikrinti, jog būtų pripažintas jų civilinis statusas kitoje šalyje. Dėl to, kad dažnai yra asmenys diskriminuojami arba yra pažeidžiama jų teisė laisvai judėti ir gyventi kitose valstybėse narėse. Skirtingi įstatymai reglamentuojantis civilinės būklės registravimą ir jos pokyčių registravimas sudaro daugybę problemų, prie kurių prisideda dar ir skirtingos dokumentų formos, e, šių dokumentų pripažinimas ir neprižinimas. Ir su visais šiais sunkumais susiduria mūsų piliečiai. Aš norėčiau pateikti Jums tiesiog kelis pavyzdžius. Sakykime, Gali būti, kad vaiko vardai, vardas ir pavardė uh, skirtingai rašoma skirtingose valstybėse narėse. Tai yra itin aktualu tuomet, kai vaiko tėvai yra iš skirtingų valstybių narių. Ir jeigu žmogui yra suteikiama, sakykime, sudoktinio pavardė vienoje šalyje, tuomet ne visuomet ši pavardė yra pripažįstama kitoje valstybėje narėje. Jau nereikia minėti tos pačios lyties asmenų santokų. Uh, nes akivaizdu, kad yra šalių, kurios nepripažįsta tokių santokų. Yra žmonių, kurie vienoje šalyje registruoti kaip moteris, kitoje kaip vyras. Piliečiai privalo pateikti skirtingus dokumentus valstybėse narėse. Ir kartais reikalam dokumentų, kurių neišduoda jų pilietybės ar gimimo šalis. Uh, valstybės narės galėtų pasirašyti tarpusavį susitarimus, pagal kuriuos galima būtų šias problemas spręsti. Dabar jau galioja kai kurie susitarimai, pagal kuriuos galima papildyti civilinės būklės dokumentus priedais. Tačiau dažnai tam prireikia ir diplomatinių tarnybų e, paslaugų, o e, tai ir užtrunka, ir kainuoja. Valstybės narės e, taip pat kol kas neturi sistemos, kuri leistų joms registruoti civilinės būklės pokyčius. ES institucijos turėtų siekti spręsti problemas susijusias su asmens civilinės būklės pripažinimu. Uh, Juk nepamirškime, jog civilinės būklės e, teisės aktų derinimas būtų labai naudingas mūsų piliečiams. Problemos e, susijusios su civilinės būklės pokyčių registravimu yra itin aktualios ir ES galėtų kuo skubiau bandyti šias problemas spręsti. Ta galima būtų daryti pat, e, patvirtinus kelias, bent jau priemonės, kurios e, e, pagerintų dabartinę situaciją. Ir aš norėčiau pasakyti Jums, kokias priemonės galima būtų patvirtinti. Ir mano pateiktas sąrašas yra sudarytas svarbos tvarka. Pirmiausia, galima būtų panaikinti prievalę pateikti notaro patvirtintus valstybės narėse išduotus dokumentus ir valstybės narės galėtų gyveninti šią priemonę tik abipusių susitarimų. Toliau, tiesiogiai, valstybės galėtų tiesiogiai keistis informaciją apie civilinės būklės pokyčius ir šalis, kurioje asmo pakeitė savo civilinę būklę, pateiktų šią informaciją šalį, kurioje asmo yra gimęs ir šalį, kurios pilietis jis yra. Ir šią priemonę taip pat galima būtų įgyvendinti palyginti greitai, tam tiesiog reikėtų susitarti. Toliau, Valstybės narys galėtų tiesiogiai keistis duomenimis tarp institucijų, kurios tvarko asmenų civilinės būklės reikalus atskiriuose valstybėse narėse. Toliau būtina sukurti vienodą civilinės būklės pokyčių registravimo formą. Galima būtų sukurti tokią uh, formą, kurioje informacija būtų pateikta nacionalinė kalba ir anglų kalba. Toliau, vardų ir pavardžių E, įgytų kitose šalyse pripažinimas. Galima būtų suvienodinti ir raidyno e, e, rašmenis naudojamas registruojant civilinę būklę. Dabar tokia svajonė. Galima būtų sukurti ES piliečių civilinės būklės ES registrą, kuriame valstybės narės pateiktų pagrindinius duomenys apie civilinės būklės pokyčius. Uh, Ir paskutinis dalykas, e, visose valstybės narėse galima būtų pripaži, e, reikalauti, kad būtų pripaži, e, nustatyta sistema leidžianti pripažinti civilinę būklę, kurią asmo įgyjo ar, ar kurią gali naudotis vienoje iš valstybių narių. Deja, ES neturi kompetencijos reglamentuoti klausimus susijusius su civilinė būklė. Tačiau šiuo metu mes susidūrime su teisiniu vakumu. Ir Šią problemą galima būtų spręsti taip. Valstybės narės galėtų perduoti ES institucijoms galiojimus šioje srityje. Be, be abejo, ES turėtų e, tuomet reglamentuodama civilinės būklės sritį elgtis lankščiai ir liberaliai, kartu atsižvelgdama į mūsų gyvenimo būdo pokyčius ir į tai, kad šiandien, į tai kaip šiandien gyvena visuomenė. ES teisingumo teismas jau pabrėžė, jog labai svarbu yra užtikrinti civilin, e, lygybę civilinio statuso klausimų visoje, visoje ES. Todėl reikia derinti nacionalinės teisės normas susijusios su civilinė būklė, nes tai taip pat e, yra susiję ir su pagrindinėmis e, laisvėmis ir teisėmis bei žmogaus teisėmis. O būtent šias teisės ir laisvės užtikrina ES. Ir todėl mes norėtume paraginti ES gerinti uh, situaciją šioje srityje ir mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti. Šis suvienodinimas e, civilinės būklės e, registravimo srityje yra labai reikalingas. Be jo reikėtų dar ir sudaryti skirtingų valstybių narių išduotų civilinės būklės dokumentų pripažinimo sistemą, pagal kurią nebūtų reikalaujamas notaro patvirtinimas. Tai būtų paprastas žingsnis, kuris palengventų daugumos ES piliečių gyvenimą. Ir Europos civilinės medikacijos įstaigų pareigūnų asociacija su manimu pateiks jums informaciją apie dabartinę situaciją šioje srityje visoje Europos Sąjungoje. Taip pat su malonumu galime pateikti rekomendacijas apie tai, kaip galima būtų spręsti mano išvardytas problemas. Dėkoju. Uh, much, Dr. Zadravek. I, uh, again, another... Ačiū, dr. Zadravec. Uh, dar vienas puikus uh, pristatymas kuris papildo ankstesnius pristatymus. Ypač džiaugiuosi tai, kad jūs pabrėžėte civilinės būklės unifikavimo klausimą. Man kila klausimą, ką reiškia būti nariu, varsybė nare, ar negalime pareng, sukurti daugiau bendros teritorijos, įtraukiant į žmonių tapatybę ir mūsų trys ekspertai patikė nemažai e, sprendimą esamoms problemoms. Aš manau, kad būtų labai malonu išklausyti jūsų klausimų ar komentarų. Jeigu matote daugiau problemų, tai jie tikrai galės pasiūlyti ir sprendimų. Taigi prašom, kas norėtumėte kalbėti, prašom prisistatyti po to užduoti savo klausimą. I, I, I understand is that there's a member of the European Commission. Kaip suprantu, turime Europos komisijos atstovą. Ačiū. Pane Pirmininkė, aš esu Salas Astamonen ir aš vadovauju skyriui, kuris užsieima socialinio teisingumo e, klausimais komisijoje. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems. Žinoma, pirmiausia, ir jūri komitetui, kuris organizavo šį seminarą, pateikusi daug idėjų ir pasiūlymų, e, kaip spręsti problemas. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems. Šie klausimai, ypač per paskutinę sesiją pateikti klausimai, mums gerai pažįstami. Mes juos tyrinėjame nuo 2007 metų. Tolesnis žingsnis yra toks, kaip rasti būdų, kurie būtų įgyvendinami ne tik techniškai, bet ir politiškai, remiantis ES teisinių pagrindų, remiantis sutartimis. Komisijos darbas e, pagal Stokholmo programą ir veiksmų planą apima ir teisinių teisėkuros iniciatyvų parengimą dėl viešųjų dokumentų administracinių formalumų, kai kalbama apie klausimus, kurias iškėlė ponia Elė Antonijo. Antra, antra iniciatyva yra susijusi su civilinės būklės dokumentų pripažinimo poveikio. Dėl šių abiejų aspektų mes konsultavomės viešai 2010-2011 metais. Taigi darbas vyksta. Pasižymėjau vieną dalyką. Politiškai klausimas e, būtų toks. Taip, sąjunga turi funkcionuoti, tačiau jų turi funkcionuoti liberaliausios valstybės narės lygmenių. Tai įdomu, mes esame 27 valstybių narių sąjunga, kiekviena iš jų yra pasirinkusi savo liberalumo ar pasiūlymo piliečiams e, lygmenį, o sąjunga turi surasti tokį lygmenį, kur 27 e, narės gali sutarti, ar bent jau pakankama dauguma pagal sutarties taisyklės. Taigi man atrodo, kad reikia ieškoti bendrų vardiklių kurie būtų sprendimas, kurie palengvintų laisvą piliečių judėjimą, apie ką šiandien kalbėjome. Per viešasias konsultacijas bandėme sužinoti visų jūsų nuomonės, todėl manau, kad daugelis iš jūsų, kurie esate čia salėje, patikėte mums savo nuomonę. Noriu padėkoti komitetui už šią dieną, o tai yra taip pat reakcija į mūsų darbą ir uh, prisideda prie mūsų darbo šią svarbę temą, tai yra civilinės būklės tema. Ačiū už šį komentarą. Turbūt norėsite pakomentuoti, ką išgirdote, ar ne? Euh, moi, je, je préfère euh, de faire une petite proposition. Leiskite jums kai ką pasiūlyti. Mano pasiūlymas yra susijęs su uh, civilinės būklės dokumentų pripažinimu valstybėse narėse. Aš galiu remti savo asmeninę patirtimi, man yra tekę dirbti skirtingose valstybės narėse ir man reikėjo gan dažnai įvairių civilinės būklės dokumentų. Aš esu Vokietijos pilietė ir aš gyvenu Niderlanduose. Ir man kartą reikėjo gimimo liudijimo. Vieną kartą nuvykus į Vokietiją, aš paprašiau, kad, man jį, kad man jis būtų išduotas. Aš paprašiau, kad jis man būtų užduotas kokią nors kalbą, e, kuri e, yra e, gerai žinoma Europoje, pavyzdžiui, anglų kalba ar prancūzų kalba, gal ir vokiečių kalba. Ir aš paaiškinau, kad tokio vertimo reikalauja Niderlandos valdžia. Tas vertimas turėjo būti atliktas Vokietijos atitinkamų institucijų vertėjų už tai aš turėjau sumokėti. Ir, ir e, aš tuomet gavusi tokio dokumento e, oficialiai atliktą vertimą galėčiau jį nugabenti į Niderlandus. Tai štai taip galim būtų šią problemą spręsti. Again, uh, Dėkoju, ar dar kas nors e, norėtų ką nors pakomentuoti, ar gal nors ką nors paklausti. Prašau, salės gale. Dėkoju, ponė pirmkė, aš kalbėsiu prancūziškai. Aš turiu klausimą. Šiandien buvo kalbama apie tai, jog reikia e, siekti pažangos Europos Sąjungoje ir jūs, ponė pirmininkė, kalbėjote, jog civilinė būklė yra susijusi su e, europietiška tapatybė. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Šiandien mes norime gilinti politinę sąjungą, kuri būtų naudinga mūsų piliečiams ir gal atėjo laikas žengti dar toliau, neapsiriboti vien judėjimo laisvę, bet pradėti plėtoti politinį projektą, kurio esmė būtų kurti ir stiprinti Europos tapatybę. Man atrodo, kad e, mūsų tapatybė turėtų būti pagrista kultūrų įvairovė, e, įvairių gyvensinos, e, gyvenimo būdų įvairovė. Negalima visko suvienodinti, teigiant, jog to reikia judėjimo laisvės vardan. Ne, gal reikėtų pasinaudoti mūsų skirtumais tam, kad mes dar labiau pagilintume savo politinės sąjungas ir taip sustiprintume savo europietišką tapatybę. Dėkuoju. Oh, thank you. Okay, I'm going to go back to our, our, our panelists and maybe. Gerai, tuomet suteiksiu žodį mūsų prelegentams ir gal jūs norėtumėt pakomentuoti išsakytas mintis ir gal galėtumėte taip pat ir apibendrinti šiandienos diskusiją. Leiskite taip pat e, trumpai pakomentuoti tai, ką tik pateiktą e, klausimą. Aš esu studijavus filosofiją. Ir jūs iš esmės kėlėte politinės filosofijos klausimą. Jį galima būtų be abejo svarstyti. Ir įdomu yra tai, jog mes galime pradėti nuo labai teorinių, abstrakčių dalykų arba nuo labai praktinių problemų. Bet vienaip ir kitaip, aš tikiuosi, kad mes e, sugebėsime surasti mums, mūsų gyvenimą palengvinančius sprendimus. Taigi, ponia Makyvin, prašau, jums žodis. Ačiū. Norėčiau sureaguoti į e, tai, apie ką kalbėjo kolegos. Mes e, e, bendradarbiavome su komisija labai glaudžiai. Norėčiau padėkoti komisijos atstoviai ir aš norėčiau iš savo pusės tik tai paska, paskatinti komisiją, ją padrasinti, kadangi e, komisija iš tikrųjų šiuo metu siekia išspręsti problemas, apie kurias labai vaizdžiai kalbėjo Mariolina Eliantonio. Bet situacija yra sudėtinga surasti praktinius sprendimus Gal ir galima būtų įmanoma, mes turime minčių, kaip tai galima būtų padaryti, tačiau surasti politinio pobūdžio sprendimus nėra lengva ir tam tikrai prireiks nemažai laiko. Taigi aš galėčiau tik tai padrasinti komisiją ir toliau žengti šiuo keliu ir dirbti šį darbą, nes tai tikrai yra naudinga. Ir jūs galite pasiremti, sakykime, ir. ir uh, Europos civilinės medikacijos įstaigų pareigūnų asociacijos ir e, tarptautinės civilinės būklės e, komisijos e, patirtimi. Man atrodo, kad mūsų svečias iš Paryžiaus labai tiksliai apibūdino problemą, su kuria mes šiandien susidurėme. Kas yra Europos identitetas, Europos tapatybė? Tai yra iš tikrųjų filosofiškas klausimas. Jei jūs esat. Uh, šiandien? Galima būtų be abejo kalbėti apie filosofinį tapatybės aspektą. Kultūros tapaty, kultūrinės tapatybės dėmuo yra labai svarbus. Aš esu iš nedidelio regiono, Škotijos regiono ir politikai mums dažnai trukdo Prancūzai, pavyzdžiui, dėl savo kultūros ir tradicijų mėgsta konvenciją dėl pavardžių rašymo. Ir tai gali trukdyti mums bandyti uh, kurti bendrą, labiau suderintą sistemą, uh, apie kurią kalbėjo kai kuriem kolegos. Reaguodamas į e, viešnios iš e, Belgijos ir kitų e, šalių, kuriuose jie gyvena, pastabą norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų problemų yra ir ponia Elė Antonijo sakė, kad, kad tarptautinės civilinės būklės, tarptautinės civilinės būklės komisija parengė daugia kalbės formas. Jos yra taikomas pagal konvenciją, kurią pasirašė 20 e, šalių, kai kurios iš jų dalyvauja mūsų komisijos darbe, kai kurios ne, bet tai yra tik tai 20 šalių. Prie jos, šios konvencijos galėtų e, prisidurti ir prisijungti ir kitos šalis. Ir tuomet e, šios konvencijos privalumais ir tai suteikiamomis teisėmis galėtų naudotis dar platesnės piliečių ratas. Aš tikiuosi, kad kolegos suprato, apie ką aš kalbėjau. Daktarė uh, Zadravets, uh, ar norėtumėte pakomentuoti? Aš norėjau pasakyti tik tiek. Mano mintis yra šiek tiek platesnio pobūdžio, gal šiek tiek peržengia tuos rėmus, kuriuos įsivaizduojate. Tačiau žinau, kad daug žmonių negyvena savo valstybėse, nėra, negyvena tose šalyse, kurių piliečiai jie yra. Ir kodėl mes neturėtume leisti tiem žmonėm gyventi taip, kaip jie nori? Kodėl šalis taip uh, beviltiškai bando laikytis tų tradicijų, kai kalbam apie šeimos teisę, apie skirtingus žmonių, dviejų žmonių tarpusavę santykius. Kodėl čia taip aklai reikia laikytis sikibus senų tradicijų? Kodėl valstybės negali būti drąsesnės, šiek tiek uh, atleisti įstatymų varštus ir leisti žmonėm gyventi taip, kaip jie nori. Valstybės nieko nepraras tokiu būdu. Jie ne, jos nepraras nei kiek savo galios. Juk kažką ES turi padaryti. Problemos egzistuoja, kai kurios iš jų yra visai lengvai išsprendžiamos, mano požiūriu. Uh, would, uh, Ačiū, aš uh, visiškai. Aš ne visiškai sutikčiau su šiais žodžiais, nes manau, kad tradicijos turi gyvuoti. Na ir toliau baigsime daktarę Reantonijo. Trys pastabos. Pirmiausia, sutiku su ponu Maknyvenu, sakydama, kad techniniai sprendimai egzistuoja. Šiuo metu klausimas dėl politinės valios juos įgyvendinti. Antra, atsakydama ankstesniems kalbėtojams šiek tiek. Taip, yra tam tikra įtampa, viena vertus, tarp filosofinių idėjų e, e ir praktinių, labai praktiškų problemų. Galima kalbėti apie europinį tapat, tapatybę, įvairovę, tuo pat metu tai, kas yra svarbu visiems Europos piliečiams, tai yra kiek reikia važiuoti, kad pasimtum E, gimimo liudijimą arba e, vedybų klausimais ar, ar kaip gauti socialinę pašalpą. E, taigi filosofuojant nereikia pamiršti ir praktinių problemų. Na ir paskutinė pastaba. Man atrodo, kad diskusija tarp Europos, dėl Europos nacionalinės tapatybės yra svarbi. Bet galbūt reikėtų kalbėti ne tik apie tapatybės vertybės, bet ir apie toleranciją e, ir įvairovės pripažinimą. Tai nereiškia suvienodinimą, bet ir e, skirtumo pripažinimą. Labai ačiū. Aš galbūt ir norėčiau tęsti diskusiją. Ir e, nors dar turime šiek tiek laiko, tačiau aš manau, kad visi bus laimingi, jeigu jau baigsime Todėl dėkoju labai mūsų prelegentams už e, jūsų visų dalyvavimą. Ačiū.